Buenos días. Bonjour. Bonjour à tous. Good morning. Good morning. Dear colleagues, we're about to start the session of the Labas rytas, kolegos. Pradedame lygą komiteto posėdį, kaip įprasta. Pirmasis darbo tvarkės klausimas - darbo tvarkės tvirtinimas. Turite e, darbo tvarkę prieš akis, siūlyčiau ją priimti patvirtinant tik vieną pakeitimą. Tai yra pono aš, e, aš Kirkop klausimas, aštuntas punktas, teisės ekspertizės laboratorijų veiklos akreditacija. Aš siūlyčiau šį klausimą aptarti pirmą, kadangi pranešėjas turi eiti į pirmininkų sueigos posėdį. E, jis vyks šiandien vėliau. Todėl, jeigu jūs neturite nieko prieš, aš siūlyčiau pakeisti aštuntąjį punktą ir perkelti jį į sesijos pradžią. Ir dar e, tarp pirmininko pranešimų pasiūlyčiau patvirtinti koordinatorių rekomendacijas ir patvirtinti, rekome, e, patvirtinti pranešėjus. Pone Makovei, Eurodak sistema dėl trečiųjų šalių piliečių ar piliečių be pilietybės pirštų ant spaudų paėmimo. Ponas Albrecht parengs ataskaitą dėl trečiųjų šalių ir organizacijų, su kuriomis Europolas turėtų sudaryti sutartis. Šie pranešimai e, ir pranešėjai patvirtinami. Ir dabar periname prie kitų darbo atvarkės klausimų. Dėl darbo tvarkos. Labas rytas, ponė pirmininkė. Turiu klausimą. Šio mėnesio 13 dieną Londone įvyko briefingas ir buvo pademonstruoti skysti sprogmenys Visi šio komiteto nariai buvo pakviesti dalyvauti tame renginyje. Kvietimą gavome spalio pirmą dieną. Man e, buvo įdomu tame sudalyvauti ir aš užsirašiau į sąrašą. Bet kaip supratau, po to terminas užsirašyti šį renginį buvo rugsėjo 8 diena. Taigi kaip buvo galima tikėtis dalyvauti tokiame renginyje, jeigu uh, E, užsirašymo terminas jau seniai buvo pasibaigęs, kai mes gavome kvietimą. Girdėjau, kad keletas parlamentarų dalyvavo. Kaip tai atsitiko, ar galėtumėt paaiškinti? Su visa pagarba galiu pažymėti, kad dabar žinau, jog kvietimą siuntė Britanijos par, e, vyriausybė, o ne Europos parlamentas. Britanijos Junktinės karalystės vyriausybė pakvietė Europos parlamento narius dalyvauti įrenginio, kuris leistų užblokuoti skistas progesias medžiagas demonstracijoje. Aš nežinau, kaip ten viskas vyko, pats nedalyvavau tame renginyje, bet gal kas nors bendrai galėtų pateikti daugiau informacijos. Jeigu niekas negali to padaryti, tada aš pasižadu e, suteikti visą išsame informaciją apie tai, kaip, e, kas atsitiko. Panašu, kad tai įvyko e, organizacinė klaida. Ir aš jums pabandysiu paaiškinti, kodėl tai pasitiko. Ponas Koelio. Pirmininkė, kiek aš atsimenu, pirmą pakvietimą gavome laiku priminimas buvo atsiustas po termino užsirašyti. Taigi, jeigu kolega nematėt pirmojo pakvietimo, ir tai gavote tik tai priminimą, o priminimas atėjo jau po užsirašymo termino. Aš nedalyvavau tame renginyje, bet jeigu kas ten buvo, gal galėtų e, viename busimų komiteto posėdžių papasakoti, kas ten įvyko. Here. Kaip ten bebūtų, atkreipiame dėmesį į tai ir kai tik turėsim, jums suteiksime reikalingą informaciją. So, having said that, let's proceed to... Taigi, dabar einame prie aštuntojo punkto teismo ekspertizės laboratorijų veiklos akreditacija patvirtinsime pagrindų sprendimą dėl informacijos keitimasi. O ta informacija yra labai svarbi, asmeninė, tai yra e, DNR e, sudėtis kiekvieno žmogaus ir pirštans spaudai. Praeitame posėdėje Libė komitetas kreipėsi į pirmininkų sueigą ir gavome vėliau atsakymą raštu. Norėtume atkreipti dėmesį į e, skubos aspektą šiame klausime. Švedijos pirmininkavimo metu taryba paprašė, kad Europos parlamentas pateiktų savo nuomonę iki uh, lapkričio 26. Prašom atkreipti dėmesį, kad tas pasiūlymas įeina į trečiąjį ramstį E, taigi Lisabono sutarties įgaliojimas padarys įtakos jo taikymui, jeigu jis nebus laiku paskelbtas oficialiajame leidinyje, pagal bendrą sprendimų procedūrą jis turės būti svarstama šiek tiek vėliau. Pono Kirchhoff pranešimas dabar. Uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Jungtinėje karalystėje turime tokį posakį. Reikia stengtis nepastatyti vežimo prieš arklį. O čia susidarė tokios aplinkybės, kai mūsų yra prašoma greta kitų klausimų būtent tą padaryti. Laiko e, terminai šia, svarstant šį klausimą daugumai žmonių yra nepriimtini. Aš suprantu, kokia susidarė situacija, bet aš norėčiau, kad į protokolą iš pat pradžių būtų parašta, kad mūsų padėtis yra labai sudėtinga. Reikėtų tik e, pažvelgti į tarybos e, pagrindų direktyvos projektą, kuris išplaukia iš e, tarybos posėdžio įvykusio spalio 9 dieną. Ir ten aiškiai pasakyta, kad atsižvelgiant į Europos parlamento nuomonę, reikia pasakyti, kad atrodo, kad jie čia turėtų greičiau parašyti, kad E, jie spėja, kad bus atsižvelgiama į parlamento nuomonę. Aš nenoriu čia leistis į diskusijas apie Lisabono sutartį ir e, sustiprintus parlamento įgaliojimus po jos įsigaliojimo, bet dabar galiu pareikšti, kad e, šis teiginys yra parašytas anksčiau, negu bus parengta tikroji iniciatyva. Ir aš tikiuosi, kad šis klausimas bus iš naujo aptartas po to, kai parlamente įvyks kur kas platesnė diskusija. Ne tik apie šios iniciatyvos detalės, bet ir apie platesnį kontekstą. Šios iniciatyvos e, rezultatai galėtų būti įtraukti į tą kontekstą. Tai yra bus pasinaudota visą reikalingą informaciją. Apie tai, ponė pirmininkė, šiandien nekalbame, noriu pabrėžti. Mes kalbame grinai apie tai, kad reikia pas, sustiprinti reikalavimus e, teismo laboratorijoms ir akreditacijos sistemą. Vakar aš dalyvau susitikime su šešėliniais pranešėjais, labai dėkoju visiems, kurie dalyvavo, diskusija buvo labai naudinga ir aš tikiuosi, kad e, galėčiau dabar jau paminėti porą aspektų išskirtų kolegų šešėlinių pranešėjų. Jų mintis buvo neblogos, geros, jos leis pagerinti dabartinį dokumentą. Kol kas daugiau nieko jums e, nesakysiu, bet, kaip žinote, jums prieš akis dar nėra pateiktas pranešimas, tai yra tik iniciatyva. Ir dabar turim dirbti vadovaudomės iniciatyva, o ne mano pranešimu, nes, kaip žinia, dėl laiko stokos mes negalėjome visko laiku padaryti. Dabar mes kalbame apie tai, kad visoje Europoje veikia teismo laboratorijos, kurių e, darbo kokybė ir standartai labai skiriasi. Tos laboratorijos yra skirtingos skirtingų šalių teismų sistemoms ir tos teismų sistemos reikalauja skirtingų rezultatų iš laboratorijų. Vaizdas visoje Europoje yra labai skirtingas. Akivaizdu, kad kiekviena valstybė narė pati turi nuspręsti, kokie teisminiai įrodymų reikalavimai, gali, faktiniai reikalavimai turi būti nustatyti laboratorijoms. Bet kai kurios valstybės labai pagristai teigia, kad teismo laboratorijų darbo rezultatai teismo požiūrių, deramo baudžiamųjų bylų išnagrinėjimo požiūrių yra per daug skirtingi tarp šalių. Kartais tie rezultatai nėra tenkinami ir neretai norėtume, kad aukštesni standartai būtų taikomi. Daugelie šalių, skaitant didesniųjų, yra e, taikomi ISO standartai ir jie yra tenkinami visoje eilėje laboratorijų, tačiau yra šalių, kuriuose jie nėra tenkinami. Todėl ši iniciatyva yra labai svarbi, nes pagal ją bus reikalavima, kad visos valstybės narės vadovautųsi tais pačiais reikalavimais ir standartais. Žinoma, dėl to teisminis vertinimas nepasikeis, jis ir išliks skirtingas skirtingose šalise, bet bent jau teismo laboratorijų gaunami rezultatai bus vienodi visose šalise ir atitiks tartautinius standartus. Tai leis geriau apdoroti informaciją, kurią galėsime keistis, o tas reiškinys tampa vis dažniau įprastas Vadinasi, teisingumas, teismų sprendimai galės būti priimami vadovantis teisingesniais sprendimais. Per pasarosius, prieš keletą metų, tiksliau, kai aš buvau Junktinės karalystės vidaus reikalų ministras, mes tik pradėjome diskusijas apie DNR naudojimą. E, dabar ta diskusija išsiplėtė per pasarosius penkerius metus. Ir e, šiandien mes apie laboratorijas kalbame būtent dėl DNR ir e, pirštų anspaudų kūrimo, naudojimo. Aš išskiriu keletas ryšių, kurios man kelia nerima. Viena iš jų yra finansavimas. Kai kuriuose šalise, ypač mažesnėse, finansavimo problema labai aktuali. Tam, kad tos laboratorijos galėtų būti akredituotos kaip tenkinančios tarptautinius standartus visos Europos labai ateityje, finansavimo klausimas e, e, turi būti išspręstas, o jis yra labai sudėtingas išspręsti, žinant išdo sąlygas. Žinoma, kad kai kuriais atvejais sunkumai bus labai rimti. Mano šešėliniai pranešėjai vakar iškėlė du klausimus. Vienas. Akivaizdu, kad keitimos informacija klausimas apie kurį esame kalbėję kitose kontekstuose nekarta, yra labai svarbus. Tačiau gyvybiškai svarbu užtikrinti kokybę ir patikimumą, žinant, kad yra nustatyti fiksuoti standartai. Tik tada mes galime keistis informaciją. Nes dabar keičiamės informaciją, kuri nėra subalansuota ir kuri netankina vis, vienodų standartų. E, todėl iškyla problemų ne tik teisingumo atžvilgių, bet ir pasitikėti tiesiog neįmanoma tokiais duomenimis. Dar vienas svarbus aspektas, apie kurį vakar kalbėjo šešėlinis pranešėjas. Būtų pageidautina, jeigu įmanoma, e, turėti kiekvienoje šalyje, e, jeigu tai realu, daugiau negu vieną akredituotą laboratoriją. Jūs turbūt suprantate, kad jeigu yra tik viena akredituota laboratorija, gali iškilti uh, abejonių dėl monopolistinės padėties. Taigi vakar apie tuos du klausimus mes kalbėjome ir esu labai dėkinga šešėlėms pranešėjams už tai, kaip jie dalyvavo diskusijose. Aš už tai labai aktyviai pasisakau. Kol kas dar tik pirmas etapas pasiektas, nenoriu, kad skubėtume, bet manau, kad reikėtų šį pranešimą visapusiškai paremti. Pranešime nematau, kur būtų galima aiškiai parašyti, kad šis dokumentas yra tik pradžia. Ir aš norėčiau, kad komisija pateiktų tolesnių pasiūlymų apie tai, kaip pasiekus e, lygybė ir vienodumą informacijos jie bus galima keistis tarp laboratorijų. Manau, kad Šiuo klausimu mūsų komitetas turėtų būti suinteresuotas, kalbant apie individuo apsaugą ir apie informacijos surinktos pagerinus laboratorijų veiklos kokybę ir standartus keitimas. Ačiū pirmininkė. Ačiū pana Kirkapui, Lisa Polender, Švedijos pirmininkančios šalies atstovė. Thank you, thank you, Chair, and uh, good morning. Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems. Visų pirma, noriu padėkoti ponai Kirkopui, šešėliniam pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už jų pastangas pasistumėti į priekį, nors laikas mus labai spaudžia. Pirmininkaujantį šalis ir visą tarybą labai vertina jūsų darbą. Man atrodo, kad taryboje jau visos dalis pasiūlymo yra išanalizuotos ir aptartos ir panašu, jog valstybės narės stipriai remia mintį, jog reikia judėti į priekį šiuo klausimu ir gerinti teismo medicinos laboratorijų standartą. Ir tai padaryti dar iki metų pabaigos. Jūsų išsakytas pastabas, pane Kirkop, būtinai pasižymėsiu ir perdosiu. Noriu pasakyti, kad žinoma, jūsų išsakytom pastabom gali tik pritarti, kad tikrai reikia gerinti DNR ir piršto spaudų tyrimų kokybę, reikia dar daugiau dėti pastangų, kad pagerėtų kokybė ir kitose sritise, kaip jūs sakėte, dėl to, kad po to ta, ta vis, tos duomenys, reikia, analizės rezultatus reikia naudoti visose valstybėse narėse. Reikia, kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų viena akredituota laboratorija. Kaip jūs sakote, tai yra šiame pasiūlyme pristatyta ir kai mes kalbame apie paslaugų teikėjus, tai gali būti bet kuri privatos ar viešojo sektoriaus organizacija. Aišku, kiekvienoje valstybėje narėje yra skirtinga situacija kiek kuri valstybė turi tokių laboratorijų. Pavyzdžiui, Švedijoje mums reikėtų akredituoti policijos laboratorijas, jau jų yra apie 20. Norėčiau padėkoti dar kartą už jūsų pastangas. Mes lauksime Europos parlamento nuomonės, kuri bus labai vertingas indėlis į diskusijas taryboje. Ačiū. Ačiū. Renė Vandy, komisijos vardu. Well, uh, thank you, Chair. Uh, thank you. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Kirkopui už išsakytas pastabas dėl finansavimo. Pagal e, jūsų iniciatyvą yra numatyta, kad komisija yra raginama panalizuoti galimybę suteikti finansinę pagalbą nacionaliniams e, projektams ir projektams per sieną. Aišku, kad mes pasistengsime paieškoti tokių galimų lėšų. Kita mintis, kad kiekvienoje valstybė narėje turėtų būti po vieną akredituotą laboratoriją. Mes pritartumėm tam, ką pasakė pirmininkaujančio švedijos atstovė. Ir toliau jeigu reikėtų kitų iniciatyvų po šios iniciatyvos įgyveninimo komisija, tai yra mes panalizuosime visas kitas galimas iniciatyvas, ar tokių reikėtų pradėjus įgyveninti šią iniciatyvą. Tai tiek gal apie komisijos dabartinę poziciją. Ačiū. Du nariai norėtų pasakyti. De Jong. Daugiau negu du, taip. More than two now. So first, Mr. De Jong, please. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I can be um, rather short uh, or brief in my intervention because we indeed had a very constructive and, and useful meeting. Aš galiu kalbėti labai trumpai, nes vakar posėdis su pranešėju buvo labai konstruktyvus, taigi aš išsakysiu tik tai pagrindinės pastabas, ką mes aptarėme, nes nesutarimų tai labai nedaug, gal ir iš viso nėra, sakyčiau. Uh, Labai pritariu visam tam, ką pranešės jau pasakė. Kodėl paprašiau žodžio? Dėl, norėčiau pasisakyti dėl to, ką pirmininkaujantį valstybė taryba, ką pasakė dėl teis, teismų ir policijos bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose man atrodo, tikrai labai nuvilia dabartinė situacija ir labai neramina dabartinė situacija, kad atrodo, jog uh, Yra jau labai daug bendarbiavimo, e, propagavimo, nors nėra užtikrinta reikiama, reikiamos garantijos nukentėjusiesiems ir ginamiesiems ir nėra garantijų dėl kokybės ir taip toliau, ypač kai nekalba apie mm, Stoholmo programą. Visų pirma, reikia mm, užtikrinti, kad būtų atlikti namų darbai, kai nekalba apie ginamų žmonių teises ir, ir, ir darbų kokybę, o tik po to e, jau galvoti apie visą kitą, kad nebūtų skubotų sprendimų. Taigi aš labai gerbiu visą tai, kas yra išsakyta, tačiau paraginčiau tarybą panalizuoti um, galimą situaciją ir pasiūlyti pasiūlyti viziją. Ačiū pirmininkė, aš esu, nei esu pranešėjas, nei esu susipažinęs su šiuo projektu, tačiau pasisakau dėl to, kad per pastarą kadenciją buvau atsakingas rengiant taip pat atitinkamas sutartis susijusias su DNR pirštų ant spaudais kitais susijusiais dalykais, todėl Timothy Kirchhoff yra visiškai teisus, teikdamas, kad viskas pradedama ne nuo to galo, E, iš tikrųjų, tas faktas, kad DNR duomenys yra renkami kai kuriuose valstybėse, nereiškia, kad jas galima tarpusavį lyginti. Iš tikrųjų, procesas galbūt trunka tik tai 30 sekundžių, tačiau jis yra labai svarbus. Yra svarbu, kad šis klausimas įtrauktas į darbo atvarkę. Šį klausimą aptariu su komisaru Barodo 2007-2008 metais. Pirmą mes e, sutarėme, kad e, tinkamus. Uh, DNR duomenys, A duomenys mes lyginsime tarpusavį, tačiau skiriasi ne tik jų surinkimo procedūros atskirose valstybėse narėse Europos Sąjungoje, taip pat yra naudojamos e, skirtingos technologijos, todėl būtina čia įdėkti vienodus standartus. Taigi, jeigu DNR duomenys jau yra renkami, tai jie ir lyginami tarpusavyje e, remianti skirtingą metodiką šiuo metu, taip pat kaip ir pirštų anspaudai yra lyginami. Iš tikrųjų, lyginami e, lyginami tarpusai ne, ne visi pirštų anspaudai, tačiau tik tai atskiros jų dalis pagal atskirus požymius. Taigi problema yra pagrindinė ta, kad skiriasi ne tik DNR duomenų surinkimo būdai, tačiau taip pat ir jų palyginimo būdai. Pavyzdžiui, vienas būdas yra pagal šešis požymius arba pasitelkus devynis požymius ir jeigu jie sutampa, tuomet teigiama, kad e, DNR yra identiškas. Problema kyla jau vien dėl to, kad e, pasitelkus trimis požymius požymiais daugiau arba mažiau padidėja klaidų tikimybė. Įsivaizduokite, e, kad šiuo metu teismo medicinos ekspertizė praktiškai niekas neabejoja teismo procese. Ir jeigu klaidų galimybė dėl skirtingų DNA duomenų rinkimo ir lyginimo metodikų yra tokia didelė, tai iš tikrųjų gali būti taip, kad teismas nuteis e, nekaltą asmenį. Todėl yra labai svarbu taikyti ne tik panašius standartus keičiantis duomenimis, tačiau jie privalo būti identiški, reiškia, turi būti naudojamos tos pačios metodikos tiek DNR duomenų rinkimo, tiek jų tarpusavio palyginimo. Kaip teigia kolega Kirkofas, tų e, duomenų rezultatų, palyginimo rezultatų pristatymas teisme taip pat privalo būti identiškas visose valstybėse, kad būtų užkirstas kelias neteisingiams, klaidingiams teismo sprendimams. Ir todėl aš visiškai palaikau Timotį Kirkopo vykdomą darbą ir manau, kad tiek valstybėse narėse, tiek komisijoje reiktų pasvarstyti apie galimas būsimas priemonės, siekiant nustatyti vienodus standartus DNR ir pirštų ant spaudų rinkimo srityje, taip pat ir kitų duomenų rinkimo srityje, nes e, remiantis dabartinė situacija padidėja smarkiai tikimybė, e, kad e, duomenų palyginimas bus atliekamas netiksliai ir todėl padidės klaidų tikimybė. Manau, kad parlamentas neturėtų leisti spaudžiamas į kampą. Aišku, sprendimus reikia priimti greitai, tačiau iš ankstesnių metų klaidų mes turime pasimokyti ir turime daugiau dėmesio skirti kokybei. Pirmininkas, ačiū, ponė Sypil dabar. Ačiū pirmininkė, pirmiausiai norėčiau palaikyti anksčiau kalbėjusių kolegų mintis. Vakar kalbėdami su pono Kirkopu aptarėme atitinkamus klausimus ir sutarėme, kad tarybos ir komisijos pasiūlymai yra prasmingi Šiuo metu mes susidurime su dviem skirtingom problemom praktikoje. Pirmiausiai tas faktas, kad duomenys, kuriais keičiamasi, iš tikrųjų ne visą laiką yra patikimi. Negalime tikėtis, kad buvo surinkti remiantis e, atitinkamais aukštais standartais, tačiau apskritai kartais valstybės nesikeičia duomenimis, nes e, negali būti tikros, kad jos buvo renkamos remiantis tikrai aukštais standartais ir todėl būti gali, gali būti naudojamos e, bylų nagrinėjimo procesuose. Mes su tokia situacija negalime taikstytis, todėl palaikome tarybos ir komisijos sprendimus, pasiūlymus, kurie prisidės prie geresnio atskirų valstybių atitinkamų tarnybų tarpusavio bendradarbiavimo ir taip pat palaikau kolegų anksčiau išsakytas mintis dėl saugumo. Manau, kad tiek šioje srityje, tiek ir kitose dar reikia aptarti daug dalykų. Taip pat ponas Kirkopas atkreipė dėmesį į tam tikrus formalius dalykus. Jisai paminėjo, kad dėl laiko stokos kol kas jis nėra parengęs atitinkamo pranešimo, todėl dabar reikia išsiaiškinti mums galimybę pratesti pataisų teikimo terminus. Pirmininkas, ačiū. Ponas Bond. Pirmininkė, aš paprašiau žodžio dėl to, kad nesutinku su komisijos ir tarybos pozicija dėl uh, teismo medicinos laboratorijų akreditavimo. Man iš tikrųjų tie pasiūlymai e, nieko nesako ir e, tam tikrų normų laikymasis dar toli gražu neužtikrina darbo kokybės. Tam yra būtina parengti laboratorijose dirbančius žmonės ir tai yra valstybių narių kompetencija. Šiuo metu aš manau, kad mes turėtume Europoje dabar sukurti naujus įstatymus, priimti naujus teisės aktus, tačiau nešti mano partiją negalime taikstytis su tuo, kad e, esame pasitelkę čia tam tikrą prasme saliami taktiką, perkeldami atitinkamai kompetencijas. Ačiū, panas Romeo. Labai greitai. Aš noriu padėkoti pana Kirkopui už suteiktą informaciją. Dėja, vakar negalėjau dalyvauti šešėlinių pranešėjų posėdyje. Ir aš, kadangi esu šešėlinis pranešėjas, tai esu atsakingas savo frakcijoje už šį klausimą. Manau, kad prieš dalyjantis duomenimis reikia jas atitinkamai harmonizuoti tiek jų rinkimo, tiek jų apdarojimo procesus, o šiuo metu taip nėra. Ir iš tikrųjų čia neina kalba apie tai, kad vežimas turi būti kinkamas prieš arklį, tačiau pasirinkta strategija yra teisinga. Antras pastebėjimas. Ar reikia valstybė narėje vienos ar daugiau laboratorijų? Yra tokių valstybių narių, kaip pavyzdžiui Ispanija, kurioje veikia tiek viena centrinė, teismo medicinos laboratorija, tiek atskiriuose provincijose, atskiros regioninės laboratorijos, galbūt kitose valstybėse yra ta pati praktika, čia yra taip pat ir kompetencijos klausimas. Aš kol kas nežinau, kokia yra situacija kitose Europos valstybėse kompetencijos rytyje, tačiau aš manau, kad bent jau galimybė lyginti tarpusavėje turimus duomenis yra geras dalykas. Taip pat aš manau, kad nereiktų, tiksliau reiktų išsiaiškinti valstybinių ir privačių teismo medicinos laboratorijų veikimo ir tarpusio bendarbiavimo galimybės, taip pat dėl tvarkarašio man reikia keletas klausimų. Reiktų juos įsiaiškinti, ar pirmininkaujantį Švediją arba komisijos atstovai norėtų dar pasisakyti, reaguoti išsakytas pastabas. Jeigu ne, tuomet e, grįšime prie pono Kirkopo. Prašau. Labai ačiū pirmininkė. Trumpa diskusija, bet be galo įdomi, ar ne? Noriu patikinti vieną ar du žmonės, kurie ką tik pasisakė, dėl nacionalinio suverenumo. Mes turime labai daug ISO standartų, kurie yra taikomi tarptautiniu mastu visose gyvenimo srityse. Visi mes, kurie džiaugiamės turėdami nacionalinį suverenumą, e, vargu ar suvokiame ISO kaip kišimasi į nacionalinį suverenumą. Tai yra bendri standartai, kurie yra reikalingi. Tokie baziniai reikalavimai ir standartai turi egzistuoti. Norėčiau paminėti vieną tokią išimtinį e, momentą. Čia mes nekalbame apie tobulumą. Net ir esantiems standartams gali būti, kad e, bus jie skirtingai interpretuojami ir skirtumų tarp valstybių narių vis tiek susidarys. Ir kitaip bus vertinama galbūt galimybė pripažinti e, vieniems kitų faktus ar juos vertinti. Manau, kad absoliutaus universalumo nepasieksime. Per kitas iniciatyvas turėtume galvoti apie keitimas informaciją ir apie kriterijus, e, kurie turėtų būti taikomi keitimus informaciją. Kokiu duomenų lieka e, dar e, kokiu abejonių vis dar lieka ir kokią informaciją toliau būtų galima geriau keistis. Pirmininkė, svarbiausia turim galvoti apie bazinių standartų sukūrimą, kurių šiuo metu nėra. Europoje yra puikių laboratorijų skirtingose valstybėse narėse yra net nedidelėse šalise beveik tobulų laboratorijų. Kai kurios mažos šalis e, e, teismų laboratorijoms mm, skiria labai daug dėmesio. Didesnėse šalise e, net ne visada tiek dėmesio yra skiriama. Bet turime nustatyti tos bazinius standartus ir tada galėsime kalbėtis, kaip galima informacija keisis, kokiais atvejais. Turiu pasakyti, kad esu labai dėkingas visiems kolegoms. Fono Alvaro pastabos man buvo labai įdomios, jis turi sukaupęs daug patirties dėl DNR. Uh, Ir visiškai sutinku su tuo, ką jis pats pasakė. Šis rytis yra labai sudėtinga, niekas nesako, kad taip nėra. ISO standartai, apie kuriuos mes kalbame, nesuteiks e, tobulo sprendimo, tai yra tik tai pradinis atspirties taškas ir aš dėkoju jam už pasisakymus, e, remiantis jo sukauptą patirtimi. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo vakarykščiame posėdėje ir dėkoju už jų e, išsakytas mintis. Pirmininkė, dėl tvarkaraščio norėčiau, kad jūs šiek tiek e, imtumės vadovo vaidmens. Daug kas skundėsi, kad toks varkaraštis yra nepriimtinas. Pono Kirkovo pranešimas e, kol kas dar yra tik tai eterinio pavydalo, bet aš e, turiu pripažinti, kad tikiuosi jį pabaigti, kaip numatyta, pagal tvarkaraštį. Būtų labai gaila, jeigu po šitų visų diskusijų to nebūtų. Bet e, tiesa yra ta, kad pakeitimus dabar teikiame iniciatyvai, o ne Kirchovo pranešimui. Tikiuosi, kad šiandienos diskusija leis e, sukelti daugiau susidomėjimo šiuo klausimu tarp e, parlamentarų. Sveikinu vis, visus man teikiamus pranešimus ir mielai juos priimsiu. Ir tikiuosi, kad bendra sistema, bendra darbo metodika dėl to nenukentės. Pirminkė, gal galėtumėt nustatyti tiksliai datas ir aš jomis vadovavimasis dirbsiu. Dėkuoju visiems už šiandienos pasisakymus. You, Ačiū, Kirkopai. Aš manau, kad tokiu būdu mes galėsime toliau tęsti darbą ir reikėtų pranešti dabar, kad pranešimo projektą numatoma pateikti lakryčio 4 arba 5 dieną šiais metais. Tai yra per kitą Libę komiteto posėdį. Pakeitimų pateikimo terminas spalio 23 diena. Balsavimas Libė komitete lapkričio 16 diena. Lapkričio mėnesį plenarinėme posėdėje turėtų būti tas klausimas aptartas ir priimtas. Taigi, tikslios datos numatytos. Ačiū. Dabar perinam prie trečio, ketvirto, penkto ir šešto klausimo. Tai e, klausimai susijęs su Europolu. Taigi, bendra diskusija dėl visų keturių klausimų. Dėl Europolo bylų. Priminsiu, kad sprendimas dėl Europolo įsigalios 2010 m. sausio 1 d. Regioninė Europolo konvencija baigs galioti. Ir pasiūlymai mūsų darbe turėtų būti teikiami stengiantis pagerinti e, Europolo veiklos priemonės, kad e, Europolas galėtų dirbti vadovams nauja teisinė baze. Norėčiau dar sėki priminti, kad e, tuo metu turėtų ir įsigalioti Lisabono sutartis. Po jos pasikeis sprendimų prieimimo teisinė sistema. E, Europolų sprendimas taip pat turės būti priimamas kitaip. Todėl Libė komiteto nariai turėtų to nepamiršti, ypač buvęs pranešėjas ponas Dijas Demera. Kai Europol sprendimas buvo priimtas, Europos parlamentas reikalavo, kad įsigaliojus Lisabono sutarčiai būtų pateikti reikalingi pakeitimai, kad būtų tenkinama nauja teisinė sistema. Pirmiausia, reikėtų paminėti Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų kontrolės vaidmenį duomenų apsaugos ir e, nuostatų skaidrumo atžvilgių. Taigi, dabar pirmiausia suteiksiu žodį Švedijai, atstovaujančiai pirmininkaujančią šalį, kurie, ir jie turėtų paaiškinti šią strategiją. Po to kalbės komisijos atstovas, o tada kiti parlamentarai, kurie nori pasisakyti tais klausimais. Norėčiau priminti, kad trečiasis punktas tai yra taisyklių reglamentuojančių Europolo partnerių su partneriais, įskaitant keitimas įsmens duomenimis ir įslaptintą informaciją įgyvendinimo, buvo rengiamas ponios Sofijos Intvelt. Ketvirtąjį punktą Europolo informacijos konfidencialumo taisyklės rengė dar kartą ponas Timasi Kirchop. Penktas klausimas - Europolo analizai skirtoms darbo byloms taikomų taisyklių įgyvendinimas e, buvo rengiamas Augustino Dies de Mera. Trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriamis Europolas sudarys susitarimus sąrašas, buvo parengtas e, pono Jean-Philippe Albrecht. Taigi, pirmiausia, Švedija. Kalbės ponas Sören Klotin, prašom. Yes. Yes, Mrs. Intveld. Before they, they start, because I can... Pone Intveld, prieš pradedant, aš visą kitą galėsiu pasakyti vėliau, bet dabar paprašyčiau tarybos, kad bent jau įžanginėje kalboje būtų šis tas pasakyta apie ankštą kalendorių. Mes visi su tą problemą susidurime. Europos parlamentas yra visuomet pasirengęs apsimti atsakomybę ir dirbti greitai. Mes visuomet tą darome ir daug kartų esame tą darę. Bet jeigu kalbame apie tokias svarbės temas kaip šios, tai manau, kad negalime susitaikyti su tuo, kad tokie griežti terminai mums yra taikomi. Norėčiau paklausti, kodėl taryba mums neskiria daugiau laiko ir ar taryba negalėtų mums duoti daugiau laiko, ar negalėtume perkelti šią klausimą iki gruodžio mėnesio. Prašom, ar jūs galėtumėt atsakyti šios komentarus? Jo, Ačiū, aš padėkosiu pirmininkui ir parlamentui Paskutinis klausimas dėl kalendoriaus. E, iš tarybos aš tiesą sakant nelabai e, turiu tokios informacijos. Aš atstovauju Europolo vadovus ir visus dokumentus ir sprendimus, kurie yra e, sudaromi Europolo valdyboje, galėčiau apibūdinti, bet taryba priima formaliai sprendimus. Galbūt asistento iš tarybos man suteiks daugiau informacijos. O aš norėčiau Švedijos požiūrių plačiau aptarti šį klausimą. Dėl tvarkaraščio, kaip e, jau pirmininkas pasakė, e, sprendžia taryba. Ir taryba yra numačiusi pakeisti Europolo konvenciją sausio pirmą dieną kitais metais. Dokumentai dėl pasiūlymų, kuriuos turime šiandien, E, iš dalies e, yra įgyvendinimo nuostatos, kurios yra reikalingos tam, kad tarybos sprendimas galėtų būti e, realizuotas. Jau ilgą laiką, kai pradėjome diskutuoti e, naują e, įstatymą dėl Europolo, pamatėme, kad iškils nemažai problemų, bent jau iš komisijos pusės. E, Komisijos siūlomi pakeitimai reikalavo labai daug laiko. Kaip žinia, juos turi ratifikuoti kiekviena valstybė narė. Kaip jūs visi puikiai žinote, dar turime tris protokolus, pagal kuriuos anksčiau Europolo konvencija buvo keista. Tam prireikė labai daug laiko ir e, tuo pagrindu dabar yra priimamas tarybos sprendimas. Valstybės narės kartu su Europolu e, atliko didelį darbą E, laikydamosis numatyto tvarkaraščio. Ir aš turiu pasakyti, kad nepažeisti terminų yra labai būtina, kad Europolas galėtų dirbti naujoje teisinėje aplinkoje. Taip pat e, natūralu, kad buvo teigiama, jog įsigaliojus Lisabono sutarčiai susiformuos nauja teisinė aplinka ir Europolui veikti. Mūsų planuose, e, kol kas dar Lisabono sutarčiai neįsigaliojus, yra nuspręsta, kad sunku uh, priimti aišku sprendimą, nes tarybos sprendimas dėl Europolo įsigalios nuo kitų metų, bet ateityje panašu dar bus daromi pakeitimai atsižvelgiant į Lisabono sutartį. Ir be abejonės Europos parlamentas prisidės prie tokių sprendimų prieimimo kaip ir nacionaliniai parlamentai. Aš e, nežinau, ar įžangai tiek užtenka pasisakymą, ar jūs norit, kad mes kiekvieną pasiūlymą individualiai dar aptartume. Atrodo, kad dabar užtektų. Periname prie komisijos. Viktorija Mičiai. Much, morning, Ačiū pirmininkė, labas rytas, ponios ir ponai. Kaip jūs sakėte, pirmininkė, tikimės pereiti į naujo institucijų bendradarbiavimo laikotarpį. Ir tokiu būdu bus galima visai naujai pažvelgti į vairią politiką, kuri iš esmės įtakoja ir mūsų piliečių gyvenimą. Komisija laukia, kad bus galima labai rimtai panalizuoti šios klausimus su Europos parlamentu ir taryba į tą laiką yra įmamasi e, rimtų žingsnių. Balandį sprendimas dėl Europolo ir panašus e, e, dalykai ir labai svarbu paminėti, kad numatytas Europos parlamento labai svarbus vaidmuo prižiūrint šią organizaciją, ypač per biudžeto procedūrą, ypač Europolą kaip naują agentūrą. Ačiū. Now, to... Ačiū. Dabar, kad diskusijos būtų gyvesnės, manau, būtų gerai išgirsti, kad daugiau informacijos gautumėm, būtų gerai išgirsti visų pranešėjų nuomonės visų pirma. Trečias punktas taisyklės reglamentuojančios Europolo santykius su partneriais Sofija Intfeld. Ačiū pirmininkė. Taip, dar sugrįšiu vis tik tai prie terminų. Uh, prie laiko numatyto. Aš suprantu, kad jūs asmeniškai nedalyvavote tų terminų nustatinėjime, uh, kai, ką jūs taryba sakėte, bet e, aš suprantu, kad tas vėlavimas yra dėl e, to, kad labai ilgai truko ratifikavimo procesas valstybės narėse ir todėl lieka labai mažai laiko dabar. Taigi taryboje, manau, prioritetai neteisingai sudėlioti bendrai ratifikavimo valstybės narėse klausimas yra daug platesnio pobūdžio klausimas, kurį reikia spręsti kitose formuose. Dabar dėl svarstomo pasiūlymo. Reikia pasakyti, kad mano dėmesį atkreipė daug dalykų ir aš prašysiu atsakymą iš tarybos ir iš komisijos į juos. Pirma, teisinės apsaugos priemonės duomenų apsauga. Man atrodo, kad kaip ir daugelį kitų pasiūlymų, kuriuos mes analizuojame čia parlamente, yra pernelyg daug palikta spragų, pernelyg daug miglotų apibrėžimų, nėra labai tikslingo koncentravimo savokų, pernelyg daug taisyklės ribojamos. Uh, Tikslas juk yra palengvinti keitimas informaciją ir būtent tą tikslą mes turime turėti galvoje. Kartais, kai kalbame, kai sakoma, kad labai svarbu užtikrinti duomenų apsaugą, visi iškart supranta, kad pasisakome prieš duomenų keitimąsi duomenimis. Iš tikrųjų taip nėra. Mes turime galvoje, kad mes norime kaip galima geresnio keitimos informaciją, tačiau grindžiamo adekvačiomis apsaugos taisyklėmis. Taigi labai svarbu yra galvoti apie minimalius standartus. Keletas pavyzdžių. Yra siūloma e, išimčių taisyklėms, tačiau nėra aiškių kriterijų, kurie pagrystų, pateisintų tokias išimtis. Pavyzdžiui, jeigu absoliučiai būtina, ar kita formuluotė, tai jei būtinai būtina. Nemanau, kad tai yra tikrai aiškiai apibrieštas kriterijus, e, sąžiningai kalbant. Uh, Arba kitas dalykas - kompetitingos valdžios institucijos. Labai miglotas bendro pobūdžio terminas. Mes turime labai aiškiai pasakyti, apie kokias institucijas mes kalbame. Taigi tie dalykai turi būti visiškai e, skaidrus ir aiškus. Norėčiau išgirti bendros priežiūros valdybos ir ADPS e nuomonės ir tik tada, aš manau, galėtumėm judėti į priekį. Taip pat, manau, čia eina kalba ne vien tik tai apie asmens duomenų perdavimą. Eina kalba ir apie konfidencialių duomenų perdavimą. Taigi, ma, man už, įstrigo tai, kad kai eina kalba apie taisyklės dėl konfidencialių duomenų perdavimą, tos taisyklės yra daug griežtesnės, tuo tarpu taisyklės dėl arsmens duomenų apsaugos yra daug švelnesnės. Tai atrodo, kad valdžios institucijų interesai tarsi labiau saugomi nei privačių asmenų. Čia yra disbalansas, mano manimu. Uh, Ir pabaigai, jeigu pirmininkė dar leisite, paskutinė pastaba, kuri gal kiek ne visiškai e, įtema, tačiau yra viena pastraipa, kur sakoma, kad ta informacija, kurią treč, trečioji valstybė gavo, um, aiškiai pažeistama žmogaus teisės, turi būti neapdorojama. Aišku, mes labai e, šiltai sveikiname tokį principą, nes anksčiau, kai jo kalba apie kovą su um, terorizmu, šio principo ne visuomet buvo paisoma. Aš manau, kad mes vis vis dar laukiame paaiškinimų dėl CŽV veiklos Europoje ir tos informacijos, e, kurią ir Europos tarnybos panaudojo. Ir galiausiai, manau, būtų naudinga, kad visų keturių pranešimų pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai susėstų draugės Rasbūrė ir pasitartų, kaip mes galėtumėm visi e, greitai vieningomis pastangomis judėti į priekį dėl šių keturių pranešimų ir dar kartą prašyti tarybos pratesti terminą iki gruodžio tai, tai, tai mm, reikštų, kad ir taryba turėtų dirbti greitai. Aišku, bet ir mes darome tą patį. Tai aš manau, kad vardan piliečių interesų taryba galėtų pasistengti. Europolo informacijos konfidencialumas, ponas Kirkopas. Pirmininkė, labai trumpai, aš pritariu e, daugumai to, ką pasakė Sofija. Gaila, kad mes negalime pritaikyti ISO konfidencialumo standartams, pavyzdžiui, ISO mes, pavyzdžiui, tai taikome mūsų saugumo tarnybų darbui. Arba, pavyzdžiui, kaip va, tik kalbėjome apie laboratorijas, man atrodo, čia galėtumėm labai objektyvius standartus nubriežti, tuo tarpu čia yra labai daug subjektivumo. Bendrai kalbant, manau labai svarbu, kad būtų taikomos konfidencialumo taisyklės Europolo darbė ir taip toliau. Ir iš tikrųjų kai kurios formuluotės yra labai miglotos, neapibrieštos, kaip savyje sako. Pavyzdžiui, kai kalba apie naują saugumo komiteto įsteigimą, kam bus atsaking, atskaitingas toks komitetas, man atrodo, tikrai mes čia turime daug griežčiau apibriežti visi. Dešimtas straipsnis - informacija apdorojama turi, būti, turi atitikti pagrindinius apsaugos e, lygius. Tai Ar tai reiškia, kad e, jeigu galime rinktis tarp bazinio apsaugos lygio ir sustiprinto apsaugos lygio, tai aišku, aš rinkčiau sustiprinto apsaugos lygį. Dėl duomenų apsaugos, e, kai eina kalba apie e, konfidencialią informaciją, ar yra čia kokiu nors reikalavimu? Europolo organizacijoje asmeninė informacija yra ginama. Aš nežinau, ar visom valstybėms narėms patiks tos numatytos apsaugos priemonės. Dar vienas dalykas. Reikia nepamiršti, kad Europolas turi strateginių partnerių. Tai čia galima klausti strateginės partnerės Kolumbija, Rusija, Turkija net vyksta dėrybos su Albanija, Albanija Bosnija, Hercegovina, Kalnyje, Ukraina, ar tai yra strateginės partnerės ir ar jos dalyvaus e, šioje veikloje. Aš nežinau, ar tikrai, jeigu jos bus laikomos strateginėmis partnerėmis, ar tai bus saugus požiūris. E, pirmininkė, tikrai ne viskas man labai malonu, ne viskas maloniai saugiai nuteikia, ypač kai na kalba apie konfidencialią informaciją. Tikrai sakyčiau, kad visas procesas yra labai miglotas ir neapibrieštas. Aš norėčiau daugiau aiškumo ir labai mielai sudalyvausiu tokiame posėdėje e, kaip Sofija pasiūlė Strasbūrė, kur visi pranešėjai susėstumėm kartu. Ačiū, pirmininkė. Of... Ačiū dabar dėl Europolo analizės darbo bylų. Um, ponas Dies Demera. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Eh, primero, unas consideraciones de carácter general. Eh, como ustedes saben, sobre. Ačiū, pirmininkė. Kaip žinote, Ypač čia kalbėčiau apie tuos, kas dirbote parlamentarais ir praeitoje kadencijoje. Aš rengiau e, pranešimą dėl sprendimo, kuris turi įsigalioti sausio pirmą dieną. Ir tikrai e, visiškai nesu patenkintas e, tais atsakymais, kuriuos pateikė taryba dėl parlamento pasiūlymo. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad mes norėjome daugiau parlamento įtraukimo, daugiau priežios galių parlamentui. E, tačiau ką mes gauname? Priešingą situaciją. Mes gauname daug mažiau galių parlamentui prižiūrėti procesą. Sakoma, kad parlamentas turės galimybę prižiūrėti Europolą veiklą per biudžeto funkcijas, tačiau mes tą ir taip turėjome biudžeto galės mes turėjome visose srityse ir taip. Taigi sukurtos kitos galios? Ar yra atsižvelgiama į parlamento nuomonę konkrečiai, pavyzdžiui, kai skiriamas direktorius? Mes, bendrai sakant, mes norėjome, kad parlamento vaidmuo būtų stipresnis didesnis. Pavyzdžiui, sprendimo 48 straipsnį yra pasakyta, kad taryb, taryboje pirmininkaujantį valstybę pristatys direktoriaus kandidatūrą parlamentui, atsakys į klausimus ir, ir taip toliau. Tačiau tai nieko nereiškia absoliučiai. Pažiūrėkime į nacionalinius parlamentus. Ten valstybės saugumo tarnybos pareigūnai ateina į parlamentus, atsiskaito apie savo darbą. Tai visai, visiškai aiški priežiūros dvasia, tuo tarpu čia nieko nėra. Sofija Timoti tai minėjo, mm, kodėl yra taip skubama, kodėl negalime Europolo viso paketo išanalizuoti deramai tinkamoje dvasioje ir tikrai panaudoti skirti visą mums reikalingą laiką. Mes esame skubinami priimti sprendimus, kad nereikėtų laukti iki įsigalios Lisabono sutartis, kuomet mes galėtumėm tinkamai priimti sprendimus. Taigi aš tikrai pasisakau už tokį mūsų bendrą posėdį, kaip Sofija pasiūlė, kad pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai dirbantys Europolo dokumentais galėtų susėsti ir kartu nuspręsti dėl sprendimo, kuris būtų vieningai konsensusų palaikomas visame lybė komitete manau, labai svarbu yra tinkamai išanalizuoti šiuos klausimus ramioje aplinkoje be, be spaudimo. Aš taip pat pritariu apie tai, kas buvo pasakyta dėl labai miglotų savokų ir tikrai noriu dar kartą akcentuoti Europos parlamento didesnio vaidmens svarbą. Tikrai biudžet, vien tik biudžeto funkcija da, nėra nieko naujo, mes ją ir taip turėjome. Dabar konkrečiai, kalbant apie patį pranešimą, aš norėčiau labai daug ką pasakyti, bet nenorėčiau pernelyg daug jūsų varginti. Tai tai manau svarbu vis tik tai akcentuoti 48 sprendimo straipsnį, kur yra numatytas taip, taip vadinamosios konsultacijos su parlamentu. Ir tai vyktų pagal bendro sprendimo procedūrą. Dabar um, 51 straipsnio pirma dalis kalba apie tas taisyklės, apie analizės darbą. Šiame pasiūlyme kalbama apie bendruosius principus dėl duomenų perdavimo, kokie duomenys gali būti perdavimai, kokie, yra, kokie būtų terminai, ko, kokiamis sąlygomis dalyvautų trečiosios šalis, kokios būtų techninės taisyklės keistis duomenimis ir taip toliau. Tai yra labai techniški dalykai. Uh, Taigi labai svarbu kalbėti apie duomenų perdavimo, laikymo ir kitas sąlygas. Ir e, atitinkamos normos ir taisyklės duomenų pasikeitimui, taip pat naujų technologijų naudojimas duomenų apdarojimui. Trumpai tariant, pasiūlymas, kuris mums taip skubotai buvo pristatytas, numato, kad e, Europolas taip pat e, dirbtų ir su asmens duomenimis, e, tačiau tik tai tirdamas savo kompetenciją turimus nusikaltimus. Ačiū ponai Atstemera, ponas Alvaro. Ačiū pirmininkė. Albrechtas tiksliau. Manau, kad e, aš nematau jokios būtinybės Europ, apie Europolą kalbant priimti šias naujas taisyklės taip skubotai, kaip siūloma. Taip pat nematau joko, jokio reikalo priimti šios sprendimus dar prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai kadangi svarstančios klausimus visą laiką buvo kalbama apie tai, kad reikia įtraukti į sprendimų prieimimą ir parlamentą. Ir reikia nepamiršti, kad įsigaliojus Lisabono sutarčiai, taip pat ir su Europolu susijusius klausimus parlamentas galės spręsti kartu su kitomis institucijomis, todėl dabar tokia skubota tvarka priimti sprendimus dar iki Lisabono sutarties įsigaliojimo, aš nemanau, kad būtų būtina. Klausimas apie tai, su kokiamis trečiosiomis šalimis Europolas turėtų dalintis duomenimis, taip pat manau, kad yra šiek tiek per anksti užduotas, nes mums apskritai reikia dar bendrai apsispręsti, kokiamis sąlygomis mes galime dalintis duomenimis su ES valstybėmis. Galiu čia pateikti SWIFT duomenų pavyzdį ir manau, kad e, dėl SWIFT duomenų mūsų pasitikėjimas komisija ir taryba iš tikrųjų nepadidėjo, todėl tokių jautrių klausimų, Europolo klausimų, manau, kad e, reikia mums paprašyti daugiau laiko tam, kad galėtume apsispręsti, ar priimti dabar šios sprendimus ar ne. Ir mano manimu, reiktų nukelti galbūt galutinį sprendimo prieimimą po gruodžio mėnesio, nes šiuo metu aš nemanau, kad reikia tai daryti skubos tvarka. Ačiū labai. Visi pranešėjai pasisakė dabar. Ar kas nors norėtų užduoti klausimą, koks nors komiteto narys? Ponas Alvaro, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėjau palaukti, kol e, suteiksite man žodį ir nenorėjau pats pradėti kalbėti be leidimo. Išklausęs kolegų nuomonių ir komentarų, norėčiau pasidalinti su jumis keletų pamatinių minčių po penkerių metų dirbo šiame komitete. Man kaip ir daugelį kitiems kolegų susidaro e, tam tikras dėžavių įspūdis. Iš tikrųjų, ne pirmą kartą mes skundžiamės, kad E, sprendimai priimami labai skubiai ir iškyla klausimas, kam tas skubėjimas reikalingas. Ar tai jau tam tikra metodika, ar to reikalauja Lisabono sutartis, ar yra kitų priežasčių. Iš tikrųjų, reikia pasakyti, kad iš tikrųjų iškilo tam tikrų klausimų. Pavyzdžiui, e, ar pagal 29 darbo grupės e, veiklos straipsnį reikia prieš pasikeičiant duomenimis gauti atitinkamą vyriausio mm, duomenų pareigūno leidimą arba atsiklausti jo nuomonės ES mastu. Iš tikrųjų mes negalime vien tik tai bendrai diskutuoti visą laiką, reikia išanalizuoti ir priemonės, kurios buvo taikytos per pastaruosius metus. Kolega Koelio paminėjo tam tikros plačios apriepties informacinių technologijų duomenų bankus ir yra siūlomas sukurti, steigti atitinkamą agentūrą, dabar mes kalbame apie Europolą, kuris turėtų gauti prieigas prie atitinkamus asmeninius duomenys, prie, taip pat gauti prieigą prie muitinių tarnybų duomenų. Ir kyla klausimas, kodėl taryba ar komisija neturėtų priimti aiškaus reglamento vietoj dabar atskirų e, paskirų įstatymų kurie yra labai sudėtingi, e, kodėl nepriima taryba atitinkamo reglamento dėl e, Europolo ir e, jo prieigos prie atitinkamų duomenų bankų. Galiu prisiminti, kad ankstesnės diskusijos dėl euro DAC ir dėl e, Europolo prieigos prie e, šio domenų banko turimų domenų. Anksčiau buvo žadėta, kad Europolas negaus niekada prieigos prie Eurodag domenų, o šiuo metu vėl viskas prasideda iš pradžių. Iš tikrųjų, jeigu būtų numatyta pakankamai laiko, kad būtų galima protingai pasikeisti nuomonėmis su parlamentu, tai būtų galima žymiai greičiau susitarti, nes mes iš principo nepasisakome prieš keitimąsi duomenimis, mums tik tai nepatinka būdas, kaip tai yra daroma. Ir jeigu tas būdas būtų pakeistas, tai mes galėtume daug ir labai e, naudingų projektų įgyvendinti. Tačiau iš tikrųjų mes e, Nebuvome išrinkti tam, kad temtume laiką čia sėdėdami, mes norime taip pat, kad procesai judėtų į priekį, o grįžtant prie medicinos, teismo medicinos laboratorijų akreditavimo, taip pat reikia pasakyti, kad geras teisėkuros darbas reikalauja nemažai laiko, nes jeigu viskas bus daroma skubotai, tai automatiškai pasitaikys nemažai klaidų. Todėl aš visiškai palaikau pranešėjų išsakytas mintis dėl to, kad mums reikia daugiau laiko. Žinome, kad konsultacijos trunka tik tai tris mėnesius, tačiau taryba, manau, taip pat elgsis protingai ir pagal dešimtai straipsnį numatys daugiau laiko, jeigu uh, bus manoma, kad e, tas laikas yra būtinas tam, kad galėtų sklandžiai vykti lojalus bendradarbiavimas. Ir aš tikiuosi, kad taryba ir komisija nesuvokšia mano pasisakymo kaip esminės kritikos, tačiau iš tikrųjų reikia kažkada tai imtis ir atitinkamų pokyčių. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. mūsų šešėlių pranešėjo šiandien nėra, tačiau mm, aš galėčiau savo frakcijos vardu pasisakyti. Kalbėjote apie tai, kad e, pranešėjai buvo pakankamai tiesmukiški ir be priežasties jie tokie nebūtų buvę. Ir kolega Alvaro kalbėjo apie dėžavių ir tas dėžavių jau trečią kartą kartojasi. Uh, Iš tikrųjų, mes e, žinome, kad Europolo paskirtis nėra keistis informaciją. E, Europolas turi koordinuoti veiklą su nacionalinėmis atitinkamomis žinybomis ir kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu, todėl turi naudotis tik tai iš tikrųjų labai patikrintais duomenimis. Ir daugiausiai dėmesio čia mes turime skirti parlamentiniai priežiūrai, parlamentiniai kontroliai ir e, negalime čia toliau naudoti tokių savokų kaip e, E, iš tikrųjų e, kaip tam tikrų būtinų dalykų arba kitų savokų. Ir e, kaip minėjo Dėsdemė ir Garcija, pagrindinės problemos čia yra susijusios su smulkiais dalykais, todėl informacija turi būti perteikiama labai tiksliai ir tą turi daryti Europolas. Todėl aš visiškai palaikau pranešėjų tiesmukišką pasipiktinimą ir noriu pasakyti, kad parlamentas turi atlikti labai uh, akylą patikros darbą, kontrolę ir į parlamentą reikia žiūrėti pakankamai pagarbiai, numatant ir atitinkamą laiką parlamentui apsvarstyti visus klausimus. Ačiū ponė Papadopulos dabar. Mike, the mic please. Not working now. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα μιλήσω στο ίδιο μήκος κύματος. Θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο. Ačiū, pirmininkė. Mano mintis būtų panašios. Manau, kad e, anksčiau kalbėjusių kolegų mintis išsakytos yra visiškai teisingos ir visiškai joms pritariu, ypatingai kalbant apie terminus, nes klausimai, kuriuos aptarėme, yra labai svarbus Europos piliečių saugumui, todėl pritariu ponui Albrechtui dėl to, kad mums nereikia dabar skubos nereikia verstis per galvą, ypatingai turint omenyje, kad situacija pasikeis įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Ir kaip minėjo ponas Moralesas, mums reikia užtikrinti gerus tarpusavio santykius tarp ES ir tarp trečiųjų šalių, atitinkamų žinybų ir e, jau Kalbant apie egzistuojantį bendradarbiavimą, tai noriu išreikšti savo susirūpinimą, kadangi esu iš Kipro ir jūs puikiai žinote, kad neegzistuoja dvišalės sutarties dėl keitimosi informacija e, policijos e, teisės saugos e, srityje. Tarp Kipro ir Turkijos, nepaisant, kad Europolas čia bandė tarpininkauti. Todėl tas trečiųjų šalių sąrašas, kuris yra pateiktas, mano šalis e, šio sąrašo atžvilgių yra patekusi į pakankamai nepavydėtiną situaciją, kadangi su Turkija įsigaliojus šiam sprendimui būtų tik tai vienašališkai kel, teikia, keičiamasi informacija, e, nes e, paprasčiausiai, kuomet Nikosijos policijos struktūros teikia prašymus Turkijos policijai dėl tam tikros informacijos, tai negauna apskritai jokio atsakymo. Todėl aš noriu paprašyti jūsų supratimo, su nes e, dėl to, kad Kipras paprasčiausiai pasisakys prieš tai, kad šiame trečiųjų šalių sąraše būtų nurodyta Turkija, nes Turkija nepripažįsta Kipro. Ir Europolas pripažįsta, kad Kipro Respublika yra perkelusi praktiškai paraidžiui visas europinės direktyvas dėl Europolo veiklos stiprinimo ir mes toliau tokius pasiūlymus palaikome, nes tai pagerintų visų Europos piliečių e, saugumo situaciją. Pirmininkas, daugiau niekas nenori pasisakyti, o tai reiškia, kad reikėtų tam tikrą prasme apibendrinti diskusiją ir noriu pasakyti, kad iš diskusijos galima padaryti išvadas, kad e, buvo e, išreikšta daug prieštaravimų teikiamus pasiūlymams, taip pat išreikštas nepasitenkinimas dėl tvarkaraščio, dėl skubos, todėl tiek pranešėjai, tiek šešėliniai pranešėjai, manau, kad per kitą plenarinę sesiją, kitą savaitę Strasbūrę galės dar kartą pareikšti pageidavimus dėl tvarkaraščio pakeitimo, nes dabartinis tvarkaraštis, norim priminti, yra toks, Libė komitete pranešimo projektas yra numatytas lapkričio 4-5 dienomis. Pataisų teikimo terminas baigėsi lapkričio 6 dieną 12 valandą. Libė komitete turi būti balsuojama lapkričio 16 plenarinėje sesijoje 23-26 lapkričio. Tame tarpe toks yra šiuo metu tvarkaraštis. Šis turėtų būti peržiūrėtas. Ir aš tikiuosi, kad pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų susitikime posėdėje bus šis dalykas nuspręstas. Taip pat reikia priminti, kad sprendimas dėl Europolo turi, buvo numatytas 2010 m. sausio 1 dienai. Tai bendrinat šią mūsų bendrą diskusiją galime padaryti išvadą, kad e, ponė Initfeld norėtų dėl vedimo tvarkos pasisakyti. Prieš gaunant tarybos atsakymą aš norėčiau sužinoti, ar ji ketina konsultuotis su EDPS ir su bendra e, priežiūros kontrolės taryba. Tai yra atitinkamos eks, duomenų apsaugos ekspertų organizacijos. Aš manau, kad taryba privalo uh, suvokti, kad uh, parlamentinė kontrolė neturėtų būti traktuojama kaip formalus dalykas, nes ji įteisina tarybos priimus sprendimus. Išklausykime pirmininkančio šalies atstovo nuomonę. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjams ir kitiems parlamentarams, kurie pasisakė. Buvo pasakyta labai daug įdomių minčių. Ir Aš galiu tik apgailestauti iš tarybos pusės, kad e, tvarkaraštis toks ankštas ir kad Europos parlamentas e, gavo įstatymo projektą taip vėlai. Mes Europos parlamento nuomonėms ir pasisakymams skiriame labai daug dėmesio ir manome, kad jie yra labai svarbus. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad taryba stengiasi E, pasikeitimą informaciją suderinti su labai stipria duomenų apsauga. Dirbdamas taryboje mes, e, aš ir mes stengiamės subalansuoti tuos dalykus. Kaip kažkas sakė, Europolo veiklos pagrindas yra keitimasis informacija ir natūralu, kad tai reikėtų reglamentuoti saugiai ir patikimai ir nepažeidžiant demokratijos principų. Kaip jau buvo pasakyta, aš iš tarybos pusės E, galiu padėkoti už jūsų išsakytas nuomonės ir šiandien negaliu pasakyti nieko kito, kaip tik tai priminti, kad 2010 m. sausio 1 dieną įsigalios tarybos sprendimas. Mes su dideliu susidomėjimu ir rimtumu e, vertiname visas jūsų išsakytas nuomonės ir e, suprantame, kad bendrai jaučiamas susirūpinimas dėl e, griežtų laiko terminų. Kaip sakiau, galiu dėl to tik apgailę stauti. Ačiū. Dėkuoju. Komisija. Pone Myči. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tik pažymėti, iš komisijos pusės, kad mes labai atidžiai išklausėme visų komentarų išgirstų išsakytų šioje salėje ir mes juos sureaguosime taip, kaip reikia. Noriu dar sėki akcentuoti, kad komisija labai nori aktyviau bendradarbiauti su Europos parlamentu. Apgailėstauju, kad gal pradžioje nepakankamai aiškiai pasakiau, kalbėdami apie parlamento e, biudžeto kontrolę, ypač Europolo biudžeto kontrolę. Jokių būdų e, mes nevertiname to kaip baigto proceso. Tai yra tik vienas aspektas, rodantis, kad pažengta į priekį lyginant su to, kas buvo anksčiau. Ačiū. Mrs. Intveld. Pone Intveld. Atsiprašau, kad vėl kišuosi, tačiau negavau atsakymo iš tarybos dėl mano klausimo. Ar jūs tarsitės su EDPS, ar tarsitės su bendra stebėtojų valdyba? Aš esu labai dėkinga už jūsų šiltus žodžius ir bendras pastabas dėl duomenų apsaugos principo, bet to nepakanka tai nėra pakankamai gerai. Jau anksčiau pirmininkas sakė, kad mes kalbėdamėsi su taryba ir komisija kalbame tiesiai šviesiai, bet aš turiu pasakyti, kad turi būti mazochistas dabar dirbti komisijoje ar taryboje ir eiti į Libę komitetą. Ir kaip Aleksandras Alvaro, aš jau iki ausų pavargau nuo tų pačių atsakymų arba jokių atsakymų nebuvimo. Praeitą savaitę taryba, pavyzdžiui, pasakė, mes e, e sustabdome šiek tiek ESPNR klausimo sprendimą, nes Euros parlamento vaidmuo yra labai svarbus ir turime laukti, kol Lisabona įsigalios. Ar taryba galėtų paaiškinti, kodėl staiga parlamento balsas toks svarbus dėl PNR, bet netiek svarbus dėl Europolo? Aš, nu, mes dirbsim, jeigu reikės dirbti, bet aš norėčiau sužinoti, ar bus nukeltas terminas ir jeigu ne, norėčiau pagauti pagrįstą atsakymą, kodėl ne. Yes. You see, this is parliament. Matot, čia parlamentas. And, uh, you know, the final word belongs to the... Ir, kaip žinia, galutinis sprendimas ir žodis priklauso Europos parlamento ir jo nariams. Turbūt teisinga būtų išgirti visų pranešėjų galutinį pasisakymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš išsakysiu paskutinį komentarą. Aš e, girdėjau, kad mes nesame nusikreipę nei prieš tarybą, nei prieš komisiją, tačiau norėčiau paaiškinti štai ką. Aš nemanau, kad taryba negali pakeisti laiko terminų ir darbo kalendorius. Viskas priklauso nuo darbo metodų. E, kai laiko trūksta, e, galima tarsi atrodo nedaug bendradarbiauti su parlamentu, tada galima būtų sakyti, sprendimas turi būti priimtas gruodžio mėnesį. Bet jeigu parlamentas yra traktuojamas kaip vienas iš sprendimų prieimėjų, tada mes turime vadovautis Lisabono sutartimi suteikiamomis galimybėmis. Mes turime numatyti galimybę bendradarbiauti ir dirbti greitai su taryba. Aš vis tik manau, kad tai yra racionalu, nes kitaip mes būsime priversti dar kartą reikalauti, nes Europolo klausimas nėra kažkokia smulkmė, tai yra be galo svarbus klausimas. Mes turime dirbti vadovaudimėsi fiksuotais darbo metodais. Mes norėtume, kad būtų suorganizuotas klausimas ir paskui mes uh, E, išgirstume atsakinguosius už asmens apsaugą. Europolo direktorius galėtų pasisakyti, ar valdybos vadovas. Tiek aš norėjau pasisakyti dėl darbo metodų, kuriuos turėtume taikyti ir dėl laiko terminų. Ačiū, ar dar kas norėtų pasisakyti? Ačiū, norėčiau pritarti Dijas Demerą, trumpai papildyti. Išsakytas mintis čia buvo pristatyta viskas mums taip, kad uh, Iki 2010 metų parlamentas turėtų pritarti šiam susitarimui, nes po to agentūra bus atitinkamai reorganizuojama. Aš nemanau, kad tai yra būtina, nes ir anksčiau jau pasitaikydavo tokių atvejų, kuomet trečiųjų valstybių sąrašas valstybių, su kuriomis keičiamasi duomenimis, buvo sudaromas vėliau po susitarimo pasirašymą ir aš nemanau, kad dabar būtina tą sąrašą jau turėti 2010 sausio 1 dienai, todėl nematau jokios priežasties tokią procedūrą čia pasitelkti dabar ir jie vadovautis. Manau, kad pakaktų taryba tik tai nusiųsti signalą, kad parlamentas turi pakankamai daug išlygų dėl šio susitarimo. Pone Kirkopai, ar turėtumėte pasiūlymų apibendrinti. Aš manau, kad jau išgirdome pakankamai pasiūlymų ir e, taryba ir komisija iš tikrųjų puikiai suvokia, kokia yra e, situacija ir perdos tą šiandien išklausytą informaciją. Atitinkamai toliau mes turėtume ir toliau laikyti savo pozicijos ir pasistengti, kad ji būtų išgirsta visomis įmanomomis prasmėmis. Pirmininkas. Sėkė. Ačiū. Išklausėme dabar pranešėjų nuomonę ir nenoriu vėl pradėti diskusijos iš naujo, tačiau matau, kad panas Morajas turėtų papildomą pasiūlymą. Iš tikrųjų, nenorėčiau tęsti diskusijos, tačiau e, reiktų nepamiršti pono Dies Demera minčių dėl e, klausimų. tiems nariams, kurie dar nėra susipažinę su pakankamai varginančiu darbu dėl Europolo. Manau, kad yra labai svarbus dalykas turėti galimybę pasikeisti mintimis su Europolo direktoriumi ir tokia metodika egzistuoja, reikia apie ją žinoti. Antras dalykas yra tai, kad mes vis tik tai turėtume daugiau dėmesio skirti tai parlamentinės kontrolės funkcijai, kurie šiuo metu nepakankamai naudojamės. Pirmininkas. Baigiant svarstyti šį darbų tvarkės klausimą, aš siūlau, kad parlamentas toliau išliktų parlamentu, tai yra sugebėtų laikytis nustatyto laiko grafiko, tvarkaraščio ir e, vadovautis atitinkamas procedūromis. Taigi dabar pagal siūlomą strategiją kitą savaitę Strasbūrė susitiks šešėliniai pranešėjai su tikraisiais pranešėjais ir parengs atitinkamą naują terminų tvarkaraštį, atsižvelgiant į išsakytus pasiūlymus, nes aš manau, kad e, tie prieštaravimai išsakyti per šios dienos diskusiją neturėtų likti neišgirsti tarybos ir komisijos ir susitikinęs, kad e, jų atstovai sakytas pastabas įsidėmės. Tačiau mes bet kokiu atveju pranešime Libė komiteto nariams apie atitinkamus pasikeitimus laiko tvarkaraštyje, nes tikrai, jis tikrai turės būti pakeistas. Dabar tęskime mūsų darbo tvarkės svarstymą ir matau Moniką Benova, kuri jau atvyko pas mus ir tai turėtų reikšti, kad atėjo laikas aptarti septintai darbo tvarkės klausimą. Tai yra baudžiamųjų bylų procesinės medžiagos pasikeitimas. Jūs žinote, kad Ispanija ir Švedija patikė tinkamą iniciatyvą siekiant palengvinti pasikeitimą informaciją dėl baudžiamųjų bylų tarp valstybių narių kompetitingų tarnybų. Ir pagrindinė problema čia yra būtent kaip šiais duomenimis keistis baudžiamo proceso duomenimis 2009 metų gruodžio 17 dieną taryba ir komisija e, priims atinkamus sprendimus, tačiau mums yra labai svarbu atsižvelgti ir į greitų laikų įsigaliojančią Lisabono sutartį ir jos įtaką procesinių duomenų, baudžiamo procesų duomenų perdavimui. Taigi dabar išklausysime ponios Benovos e, įžangą, po to tarybos ir komisijos atstovus ir surenksime diskusijų. Primárnym cieľom rámcového rozhodnutia o odovzdávaní trestného konania pagrindų eh, sprendimo dėl eh, baudžiamosios bylos perdavimo eh, tikslas yra užtikrinti, kad tarp valstybių narių būtų galima procesą perduoti ir padidinti tokio proceso efektyvumą. Šiuo metu baudžiamosios baudžiamojo proceso perdavimo reglamentuoja įvairios teisinės priemonės, svarbiausia Europos tarybos konvencija dėl baudžiamojo proceso perdavimo. Tačiau šią konvenciją ratifikavo ne visos ES valstybės narės, todėl kyla įvairių problemų šioje srityje. Dabar neįmanoma iš viso į kai kurias valstybės narės perduoti baudžiamąjį procesą. Uh, Ši nauja teisinė priemonė suteiktų mums e, visą teisinę galę, atitinkamą teisinį aktą, tai padaryti visose valstybėse narėse. Todėl vyksta darbo grupė atitinkamai diskusijos. Pagal šį siūlomą pagrindų sprendimą yra numatyta atitinkama procedūra, kaip perduoti baudžiamąjį procesą ir tam yra paraiškos forma numatyta, kurią po to galima naudoti ir preliminarioms konsultacijoms yra labai aiškiai apibrieštos bylos dalyvių teisės, tai yra nukentėjusių ir ginamųjų teisės būti informuotėms apie tai, kad yra prašoma perduoti bylos procesą, baudžiamai procesą į kitą valstybę narę tiesioginis e, kontaktas tarp atitinkamų teisės saugos institucijų yra šio pasiūlymo kertinis akmuo. Pagal šį pasiūlymą atitinkama valstybė narė e, vykdanti e, persiekėjimą atitinkamoje byloje gali reikalauti bylos perdavimą kitą valstybę narę, kurioje yra nukentėjusysis. Ar pagal pagrindų sprendimo penktą straipsnį atitinkamai yra e, nurodomas, kada tokios teisės įgyjamos. O priimančioji valdžios institucija tik tai turi nuspręsti, ar tenkinti ar ne tokį prašymą. Visos kitos procedūros yra taiko, e, įgyvenamas pagal priimančios valstybės narės procesinės nuostatas. Visa tai yra numatyta tam, kad būtų įvykdyti baudžiamojo proceso tikslai. Šis sprendimas numato pag, e, teisinę bazę baudžiamojo proceso perdavimui tarp valstybių narių, kad toks procesas būtų efektyvesnis, kad teisingumas būtų tinkamai įvykdytas, nustatant bendras taisyklės, kada ir kaip baudžiamasis procesas, kuris pradėtas vienoje valstybėje narėje, gali būti perdodamas į kitą valstybę narę. Šių tikslų negalima pasiekti, jeigu valstybės narės veikia atskirai. Jeigu šito, ši teisinė priemonė, apie kurią kalbama šiame pasiūlyme dėl sprendimo, būtų gyvenintas, tai valstybės narės turėtų visas prerogatyvas tokį procesą perduoti, bendryje nieko nedarytų, nesikištų iš šios lausimus. Šis sprendimas, apie kurį aš kalbu, pozityviai įtakotų teisės saugos veiksmus ir tarptautinį bendradarbiavimą taip pat užtikrintų baudžiamųjų nusikaltimų nukentėjusių teisių e, gynimą. Atitinkamai yra laikomasi subsidarumo principo ir proporcingumo principo, kadangi jis yra apribotas tik tai tuo e, minimumu, kuris yra būtinas europinių lygmenių ir neviršėma būtent to minimumu. Uh, Pirmininkė, jei leistume, dar norėčiau tarti keletą žodžių dėl terminų. Aš prašiau pakeisti e, pakeitimų teikimo terminą. Savo pranešimą pateiksiu lapkričio 4-5 dienomis. Taigi norėčiau paprašyti, kad pakeitimų pateikimo terminas būtų nukeltas nuo lapkričio 6 dienos į lapkričio 13 dieną. Mm, priešingų atveju parlamentarams liktų tik tai dvi dienos nuo pranešimo pateikimo iki terminų pateikimo termino net jeigu terminas būtų nukeltas iki lapkričio 13 dienos, mes vis tiek galėtumėm balsuoti komitete gruodžio 1 dieną ir tada gruodžio mėnesio plenariniai sesijai vis dar spėtumėm šį dokumentą pateikti. Ačiū. So that, uh, Ačiū. Taigi, prašoma pakoreguoti terminus. Išklausykime pono Valentaim iš Švedijos kaip pirmininkančios valstybės. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešėjas labai didelė dalimi apibūdino tą sprendimo projektą, pagrindų sprendimo projektą ir aš nesikartosiu. Galėčiau paminėti keletą dalykų. Kaip ir sakė pranešėjas, šiandien tarp valstybių narių nėra bendros teisinės bazės tokio pobūdžio darbui. Valstybės narės yra labai skirtingos, naudojasi skirtingomis priemonėmis. Neformalus bendravimas, dvišalis bendradarbiavimas vyksta. Ir čia mes matome, kad rengiame bendrą teisinę bazę, kuri bus naudinga didžiosioms valstybėms narėms ir kitoms valstybėms narėms. Mes nepradedame nuo nulio, mes nepradedame to, ko dar visiškai nėra ne, valstybėse narėse. Bet reikėtų prisiminti, kad pagrindinis vaidmuo e, šiame bendradarbiavime tarp valstybių narių yra teis, skiriamas teisingesniam ir efektyvesniam reglamentavimui. Jeigu dvi valstybės ar dviejų valstybių institucijos e, sugeba bendradarbiauti geriau negu kitos valstybės narės, tai jų patirtimi reikėtų pasinaudoti, padedant kitoms e, valstybių narių institucijoms ar kitų valstybių narių e, darbui. Pranešėjas sako, kad reikia suformuoti aiškesnę struktūrą tokiam bendradarbiavimui, kurioms valstybės institucijoms reikia konsultacijų, kurios gali vykdyti geriausiai teismų e, ir teisinį bendradarbiavimą E, reikia atsižvelgti į laiko poreikius ir panašiai. Taip pat kyla klausimas, kokį efektą galima pasiekti tokiu darbu. Dar pranešėjas kalbėjo apie penktąjį pagrindų sprendimo straipsnį. E, dabar yra taip, net jeigu mes galime efektyviai keistis informaciją. Gali būti, kad valstybė, kuri gauna tą informaciją, neturi pakankamai kompetencijos ir teisinių gebėjimų tą, teisę, tą informaciją pasinaudoti. Todėl mes turime suformuoti tokią kompetenciją ir gebėjimus to, mūsų dabar įsteigiamomis priemonėmis. E, neretai ta informacija yra susijusi su pamatiniais baudžiamosios teisės principais tam tikrose valstybėse narėse. Tai yra labai rimtas klausimas, kurį privalu aptarti tarp valstybių narių. E, valstybės narės e, turi labai daug, sieja labai daug lūkesčių su tokiu bendradarbiavimo mechanizmo sukūrimu, bet tada iškyla klausimas tam tikrose valstybėse narėse yra daugiau sunkumų ir daugiau klausimų iškyla negu kitose. Ir Švedija pirmininkaudamas tenksis rasti sprendimą šiai problemai. Taip pat reikia pasakyti, kad e, dėl daugelio punktų valstybės narės e, turėtų nesunkiai susitarti. Ačiū. Ačiū, ponė Eva Samadien iš komisijos. Very... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, nes visą tai, ką ketinau pasakyti, jau pasakė e, pranešėja. Komisija labai sveikina tai, ką, kas yra pristatyta pranešėjos, nes komisija remia šio pasiūlymo tikslą, kaip jau du kartus šiuose diskusijose paminėta, tikrai trūksta teisinio akto, Europos e, bendarbiavimo e, baudžiamosiose bylose kontekste. Neturime teisės akto, kuris reglamentuotų baudžiamojo proceso perdavimą ES. Ta faktą paremė taip pat ir studija dėl abipusio pripažinimo, uh, kurį, kurią atliko 2008 metais Briuselio Laisvasis universitetas. Šioje studijoje taip pat pasakyta, kad labai svarbu būtų turėti bendrą teisės aktą dėl baudžiamojo proceso perdavimo. Ašku, kad komisija remia šią iniciatyvą su sąlyga, kad pasieksime rezultato kuris užtikrins aukštą standartą. Tai yra, kad turėsime taisyklės, kurios gerai reguliuos santykius tarp valstybių narių. Mes tikimės, kad dar bus įmanoma rasti tokį sprendimą, kuris bus tinkamas visoms valstybėms narėms ir kuris užtikrins teismų ir, to, ir teisės saugos institucijų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose tinkamu būdu. Ačiū. Thank you. Now we're opening the floor. Ačiū dabar galimybė nariams pasisakyti diskusijose. Renate Weber. Thank you, Chair. Um, Ačiū pirmininkė. Esu šešėlinė pranešėja nuo Aldės frakcijos dėl šio pasiūlymo ir sąžininkai turiu pasakyti, man susidaro įspūdis, kad dabar kažkokioje šešėlių zonoje gyvenu. Prisimenu Praeitoj kadencijoje mes kalbėjome apie įvairius pasiūlymus ir tarybos, ir komisijos atstovai labai griežtai pasisakė gindami tai, ką jie mums pateikė ir aiškindami, kad e, visa tai, kas reikalinga. Dabar aš girdžiu žo, tokius žodžius. Mums reikalingi aukšti standartai, prašom išversti man į tokią kalbą, kurią aš galėčiau suprasti. To, aukštus standartus, kurie reguliuotų santykius tarp valstybių narių, aš niekaip nesuprantu. Mes norime to teisės akto, bet kokią kainą jūs visiškai ignoruojate parlamentą. Galbūt tai, kaip jūs ginate savo poziciją, e, iš, iš, atspindi tik tą faktą, kad jūs dabar e, esate nepavydėtinoj situacijoje. Tiesiog jums gėda, kad dabar jūs turite pateikti nuomonę per labai trumpą laiką iki įsigalios Lisabono sutartis. Kaip kolega Alvaro pasakė, man lygiai taip toks pat yra e, įspūdis, kad visa tai jau kažkur girdėta pranešėja rengia tekstą, kuris tikriausiai, ne, ne tikriausiai, tikrai e, iki to laiko, kai jau ji pateiks tą pranešimą, bus visiškai kitoks, jis bus pakeistas ir taip nesažininga. Tas pats, taip pat jūs pasielgėt su parlamentu, kai jo kalba apie jurisdikcijos konfliktus e, baudžiamosiose bylose. Dabar vėl tas pats. Reikia pasakyti, kad tarptų dviejų pasiūlymų visiškai nėra tarpusavio ryšio. Jūs visiškai neatsižvelgėte į tai, ką parlamentas pasakė savo pranešime dėl jurisdikcijos e, kolizijų. Uh, Nes tikrai, jeigu būtumėt atsižvelgę, tai jūs būtumėt pakeitę 8 ir 9 straipsnį dėl nukentėjusių teisių ir dėl uh, ginamųjų teisių apskūsti sprendimą. Taigi aš noriu iškelti tokį klausimą. Ar taryba gali pasakyti, kiek straipsnių, apart penkto straipsnio, dar vis yra derinami arba gali būti pakeisti iki to laiko, kad mes bent jau maždaug galėtumėm numatyti, kas gali būti ir kada mes galėsime gauti galutinį tekstą. Ar tai galima suderinti su parlamento kalendoriumi? Nes jeigu ne, tai tada klausimas toks, tai ko mes iš viso esam? Kiek kartų mes turime jums pasakyti, kad reikia remtis gerą valią ir, ir dirbti? Nes kiekvienas iki susidaro toks įspūdis, kas ką mes bedarytumėm, visa tai nieko neįtakoja, nes taryba turi visiškai savo kitą darbo tvarkę ir visiškai nepaiso parlamento. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor din partea grupului EPP pe această decizie. Uh, Uh, împărtășesc și eu uh, îngrijorările doamnei Weber cu privire la... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu tam, ką sakė ponė Weber, e, analizuodama šį tekstą. Atrodo, kad tai yra galutinis baigiamasis dokumentas ir labai gaila, kad mes dabar patenkam į tokią sąlygas, tokias aplinkybės. E, tvarka gana keista, sakyčiau E, projektas yra labai detalus išsamus sprendimo, pasirengimas sprendimui. Aš nežinau, ar būtų galima daugiau ką nors apie tai pasakyti. Tačiau aš norėčiau paminėti porą problemų e, susijusių su pirmuoju pasikeitimu nuomonėmis. Aš manau, kad mes turėtume informuoti pagal ketvirtą straipsnį susijusias institucijas, kad valstybės narės nusprendusios bendradarbiauti per tam tikras institucijas užtikrintų, kad tos institucijos yra atitinkamos. Taip pat aš jaučiu tam tikrą e, susirūpinimą dėl to, kad e, egzistuoja prievalė informuoti e, teis e, kaltinamąjį. Ar visada tai yra įmanoma konkrečiose bylose? Tai yra prievalė, bet čiagi kalbame apie teismo procesą, kuris yra tiesiogiai susijęs su kaltinamu asmeniu. Aš norėčiau sužinoti, ką pirmininkaujantys šalis ir komisija apie tai galvoja. Pone Vikstram. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes girdėjome e, projekto autorių ir tarybos atstovą, sakant, kad e, ši priemonė turi būti teisingai gyvendinta ir bus gerai, jeigu mes visi jos laikysimės. Žinoma, tai yra labai svarbu. Tačiau įdomu yra tai, kad e, visos tos taikymo taisyklės skiriasi skirtingose valstybėse narėse. Jeigu žmogus yra įtariamasis ar e, kaltinamasis, jam gali būti taikomi skirtingi apsaugos e, ar e, standartai. Bet visur turi būti užtikrintos žmogaus teisės. Turbūt mes turime laukti, kol tekstas bus pakeistas, tikimės pozityvių pakeitimų. Uh, Bet vis tik aš jau įžanginėje kalboje išvelgiau tam tikrą susirūpinimą. E, pirmiausia, mes turime pasirūpinti, kad viskas būtų aiškiai ir gerai surašyta, kai kalbame apie e, kaltinamo ir įtariamojo teisės, e, kai tas kai, kai bylos medžiaga yra perdodama iš vienos medžiagos į kitą. Kaip pranešėjas sakė, labai svarbu sugebėti ar turėti galimybę perduoti proceso medžiagą iš vienos valstybės į kitą ir tai turi būti įmanoma visose šalise. Bet man, kuri yra nauja šiame kontekste, šiame komitete, buvo labai įdomu išgirsti tai, ką sakė ponė Renata Weber. Mes, nepriklausomai nuo to, ar seniai esam parlamente ar neseniai, turime pasirūpinti, kad būtų viskas parašyta aiškiai. Nereikia tokios formuluotės, kuri yra niekam nesuprantama ir niekas negali suprasti, kas yra numatyta. Aš dar kartą noriu pabrėžti, kad mano nuomonė šis klausimas yra labai svarbus. Mes turime galėti perduoti rimtų bylų nagrinėjimo medžiagą iš vienos šalies į kitą ir jokių būdų negalima pamiršti individuo, žmogaus, kuris yra įtariamas ar kaltinamas. Ir pirmiausia, artėj, e, rengiamuose tekstuose turi būti pabrėžiama, kad tų individų teisės yra e, pamatinės vertės. No Ačiū, nėra daugiau norinčių paklausti arba pasisakyti. Taigi buvo užduota ne tik klausimų, tačiau taip pat ir tarybos adresu išsakyta tam tikrų specifinių pageidavimų. Taigi manau, kad e, dabar leisime tarybos atstovui ponui Balentain atsakyti ypatingai ponios Antonėskų užduotą klausimą. Prašau. Ačiū. Aš pabandysiu atsakyti kuo išsameu klausimus. Aš galiu pasakyti, kad bendrai suprantama, kad tam tikri pakeitimai e, šiam pasiūlymui buvo pateikti jau vasarą ir e, buvo bandoma taryboje pakeisti projektą kiek tik tai manoma. Ir e, dabar pirminis teksto variantas yra pakeistas gana smarkiai. Didelė dalimi valstybės narys dabartiniam teksto variantui jau pritarė. Sunkiausias klausimas, kurį dar reikės išspręsti, yra susijęs su penktuoju straipsniu, kaip jau sakiau anksčiau. Jeigu kalbame konkrečiai apie konkre specifinius klausimus susijusius su ketvirtu straipsniu, e, kurios valdžios institucijos, kurios administracijos dalis turi būti atsakingos už bendradarbiavimą šioje srityje, tai kaip visuomet kalbant apie bendradarbiavimą e, teisinėje srityje, teismų srityje tarp valstybių narių, iškyla problema dėl sistemų skirtumo. Kai kuriuose valstybėse narėse daugiau kompetencijos ir galiojimų yra suteikta teismams ir teisėjams, o kitur policijai ar policijos administracijai. Mūsų, kaip pirmininkaujančios šalies, atspirties taškas buvo, kad pirmiausia reikia atsižvelgti visų valstybių narių E, sistemą. Kitaip nepasieksime sutarimo. Todėl mes bandėme e, suderinti su valstybėmis narėmis įmanomas bendradarbiavimo galimybės, numatėme tam tikras išimtis, e, galvojame, kaip gali bendrauti didžiosios teismų institucijos dėl informacijos įtariamajam ar e, nusikaltimo aukai. E, pirmininkaujanti šalis žino, kad pirminis pasiūlymas gali būti traktuojamas tik bendrai, tai yra tik bendro pobūdžio dokumentas. Bet dabar diskutuojame tekste, formuluotės yra sugriežtintos, yra numatyta kur kas griežtesnė bausmė valstybei nariai, atsiprašau, griežtesnė atsakomybė valstybei nariai dėl e, aukos ir įtariamojo apsaugos. Ir labai svarbu suprasti, kad absoliučios atsakomybės negalima suteikti e, teisėjui ir teismui. E, jeigu kalbame tik apie pirminį tyrimą, tai suprantame, kad valstybės narės turi už viską mokėti ir turi viskuo rūpintis. Jeigu bus per daug griežta atsakomybė, valstybės narės tiesiog nesinaudos tą priemonę. Turime ieškoti tam tikro balanso tais klausimais. Ačiū. Thank you. Ačiū. Pone Benova dar kartą. Ir norėčiau priminti visiems Libė komiteto nariams, kad ponė Benova pristatys E, pakeitimų teikimo ir balsavimo tvarkaraštį komitete ir plenarnėme posėdėje. Prašom. Dėkuojam, pan predseda. No, chcem sa poďakovať hlavne kolegy. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegiams, poniai Weber, taip pat kitiems kolegoms už jų indėlį Visi žinome, apie ką eina kalba, žinome, kur daugiausiai iškyla problemų, mažesnės problemas galbūt būtų galima išspręsti geriau komunikuojant, keičiantis informaciją su tarybos atstovais, o didesnės problemas galėtume išspręsti pagalvodami geriau skirdami daugiau laiko šių klausimų sprendimui. Aišku, aš labai džiaugčiausi, jeigu po kelių dienų galėsiu susitikti su šešėliniais pranešėjais tam, kad galėtume atsižvelgti, galėčiau atsižvelgti ir jų parengtus pasiūlymus. Pirmininkaujanti šalis minėjo atskiras valstybės, daugiausiai problemų kyla su Vokietija ir Junktinė karalystė, tačiau aš esu įsitikinusi, kad e, tas problemas iš tikrųjų galima išspręsti, mums reikia tik tai šiek tiek daugiau laiko ir geros valios visų dalyvaujančių asmenų, aš tikiuosi iš tarybos ir komisijos aktyvaus bendradarbiavimo ir aktyvių pastangų. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Atrodo, kad e, visus klausimus kol kas iškilusius išsiaiškinome. Niekas daugiau nenorėtų komentuoti, tai tuomet pereiname prie 8, 9 ir 10 darbo tvarkės klausimų, tai yra bendra diskusija šiais klausimais. Kalbėsime apie Šengeno informacinę sistemą ir ilgalaikės vizas turinčių asmenų judėjimą. Devintasis punktas ilgalaikės vizos ir perspėjimai šiandien informacinė sistema. Dešimtasis punktas ilgalaikės vizos turinčios menų judėjimas. Buvo pateikti du atitinkami komisijos pasiūlymai. First, we're going to give the floor. Pirmiausiai suteiksime žodį komisijai, o po to išklausysime Švedijos atstovų nuomonės ir paskui suteiksime žodį ponui Koelio, kuris yra abiejų iniciatyvinių pranešimų autorius. Pirmiausiai žodis komisijos atstovai ponas Dekaster, prašau. Prašau jums žodis. Merci, Monsieur le Président. Um, Ačiū pirmininkė, kad galėčiau geriau išaiškinti abu pasiūlymus. Visų pirma, norėčiau priminti keletą bazinių principų reglamentuojančių Šengeno erdvę, tai yra erdvė be vidaus sienų. dėl Schengeno erdvės laisvės principo yra toks taikomas principas, kad trečiųjų valstybių piliečiai, kurie yra teisėtai vienoje, vienos iš valstybių narių teritorijoje, turi teisę vykti į kitas Schengeno valstybės narės, turėdami dokumentą, kuris įrodo jų e, buvimo teisėtumą pirmoje valstybėje narėje. Thank you. Gutas, kuris turi Šengeno e, vizą, kurį išdavė Šengeno valstybė narė, jis turi teisę keliauti po visą Šengeno teritoriją, nes ši Šengeno viza yra pripažįstama visų Šengeno valstybių narių. Taip pat yra taikomas e, ekvivalentiškumo principas, tai yra e, ilgo buvimo leidimo atitikimas e, šengeno vizai. Tie, kas turi teisę būti ilgalaikiai valstybė narėje, jie turi teisę, turėdami tą vizą, vykti į kitas valstybės narės ir būti trumpai palaikiai kitose valstybėse narėse. Tai yra aiški situacija. Deja, praktinėme gyvenime e, yra susidurėma su milžiniškomis problemomis, nes šis bazinis principas nebėra gerbiamas. Ir aš čia jums paaiškinsiu. Yra nemažai valstybių narių, kurios mm, išduoda ilgalaikio buvimo vizą, tai yra D vizą savo konsulatuose trečiosiuose valstybėse. Tradiciškai ta D viza arba ilgalaikio buvimo viza atvi, tam asmeniu atvykus į atitinkamą valstybę narę, kuri išdavė tą vizą, yra pakeičiama e, ilgalaikio buvimo leidimu. Tačiau per pastarosius keliarius metus yra vis daugiau valstybių narių, kurios nebeišduoda tų ilgalaikio buvimo leidimų per pagrįstą laikotarpį. Yra tokių valstybių narių, kurios tam, tikriem, tam tikrų trečiųjų valstybių narių piliečiams iš viso nebeišduoda ilgalaikio buvimo leidimų. Ypač tiems užsieniečiams, kurie atvyksta buvimui iki vienerių metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi tie žmonės, ir čia mes kalbame apie didelį skaičių žmonių, tai ne keli tūkstančiai, tai netgi keliasdešimt tūkstančių minimum, gal, atsiduria valstybėje narėje be išeities, nes jie turi Mm, e, tokį leidimo e, e, būti toje valstybėje, kuris neleidžia jiems vykti į kitas valstybės narės ir ilgalaikiai gyventi tenai. Tai reiškia, jie nebeturi tos teisės laisvai judėti po Šengeno erdvę. Uh, Būtent dėl vienos valstybės narės administracinių sunkumų tokie žmonės negali laisvai judėti po Šengeno erdvę. E, kaip aš jums sakiau, čia jau um, gal dešimtmetį yra tokia procedūra taikoma, kuri turi būti pakoreguota, kad būtų rastas sprendimas. Dabar yra taip vadinamosios tos D plus C vizos, ilgalaikio buvimo vizos, kurios taip pat yra kvalifikuojamos kaip trumpalaikio buvimo vizos, tai reiškia, kad jos leidžia laisvai judėti po Šengeno erdvę. Tačiau C e, viza leidžia laisvai judėti po šengeną tik tai pirmosius tris mėnesius buvimo toje valstybėje narėje. Aš kaip jums jau sakiau, kadangi kai kurios valstybės narės nesugeba D vizos pakeisti į ilgalaikio buvimo leidimą, tai reiškia, kad D plus C vizos leidžia tokiems asmenims judėti po šengeną erdvę tik tai tris mėnesius, o po to žmogus nebegali laisvai judėti, jis yra mm, tokioje padėtėje be išeities. Taigi D plus C vizos turi būti, jų procedūra pakeista. Iš esmės, taip, tai turi būti pakeista įvedus vizų e, režimą, kurį jūs patvirtinsit kartu su taryba. Tai reiškia, kad nuo kitų metų balandžio mes jau turėtumėm e, naują sprendimą šiai problemai išspręsti ar būtų geresnis koks sprendimas? Geresnis sprendimas būtų priversti valstybės narės išduoti ilgalaikio buvimo leidimus, tai yra konvertuoti D tipo vizas į leidimą gyventi valstybė narėje per nustatytą laikotarpį užsieniečiams. Tai būtų tobulas sprendimas. Deja, tai nėra realistiškas sprendimas. Todėl komisija vasarį pateikė sprendimą, kuris būtų tarsi B sprendimas, B, planas B. Jis nėra tobulas, tačiau jis bent jau leistų išspręsti tas problemas, su kuriamis susiduria tikrai labai daug užsieniečių, kurie yra teisėtai Europos Sąjungoje. Koks yra to pasiūlymo, uh, koks sprendimas čia? Tai yra, kad kai valstybės narės uh, atlieka tą kontrolę, kuri yra reikalinga, kad valstybė narė galėtų išduoti ilgalaikio buvimo leidimą. Tai yra toks, tokia kontrolė, kurią galėtų pripažinti ir kitos valstybės narės. Tai yra kontrolė, kur yra reikalinga, kad būtų galima išduoti ilgalaikio buvimo leidimą, tai yra ekvivalentiška um, to ilgalaikio buvimo vizai. Sprendimas būtų ilgalaikio buvimo vizai taikyti tokias pačias taisyklės, kaip kokios yra taikomos ilgo buvimo leidimo išdavimui užsieniečiams. Taigi, jeigu būtų taikomas toks bazinis sprendimas, tai užsienietis galėtų judėti su ilgalaikio buvimo leidimu, bet lygiai taip pat ir su ilgalaikio buvimo viza. Jis galėtų laisvai judėti po Šengeną. Uh, sąlygos, kada leidžiama judėti po, šeng, po šengeną su ilgalaikio buvimo leidimu, lygiai taip pat būtų taikomos ir e, D tipo e, vizą turintiems asmenims. Turint šengeno informacijos sistemą, galima atlikti visą reikiamą kontrolę prieš išduodant ilgalaikio buvimo leidimą ir lygiai tokią pačią kontrolę būtų galima atlikti ir asmenims prieš išduodant ilgalaikio buvimo vizą. mes turėjome pateikti du pasiūlymus, nes šiandien juridinė bazė taikoma šiems dviems e, dokumentams yra skirtinga. Vienas, viena būtų bendro sprendimo bazė, o kitai, kit, ta bazė yra vieningas e, sprendimas pasikonsultavus su parlamentu. Aišku, po Lizabonos viskas pasikeis, bet jau šiandien turiu pasakyti, kokia yra situacija, kad daliai to sprendimo yra taikoma bendro sprendimo procedūra jau ir šiandien. Pirmininkė, mes labai tikimės, kad šį tekstą bus įmanoma priimti per šį laikotarpį iki kitų metų balandžio. Nes tas sprendimas priimtas prieš keliarius metus e, dėl D plus C tipo vizų, tada jau būtų taikomas nuo kitų metų balandžio. Ačiū. Dabar pirmininkaujančiai Švedijai žodis, ponė Lindblad. Lindblad. Yes, please, on the Swedish presidency. Tak, sumikė. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė. Švedija E, pirmininkaudama turi spręsti daug svarbių klausimų. Pirmininkaujantė šalis labai pozityviai vertina abu komisijos pasiūlymus susijusius su Šengeno e, ir laisvo asmenų judėjimu, e, kurie yra teisiškai reglamentuojami, teisiškai pagristi. Ir šis pasiūlymas E, mūsų nuomonė, galėtų būti pradėtas įgyventi nuo 2010 metų balandžio mėnesio. Tokiu būdu palengvintume e, vadinamųjų ilgalaikių vizų turėtojų padėtį Šengeno e, zonoje. Pirmininkaujantį šalis labai dėkoja, kad klausimas buvo iškeltas taip anksti parlamento kadencijos pradžioje ir mes pabrėžėme, kaip svarbu glaučiai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir taryba su parlamentu šiuo klausimu tikrai dirbs. E, pirmininkaujantį šalis vilėsi, kad taryba galės e, šį pasiūlymą pasumėti į priekį tiek, kiek įmanoma kartu su parlamentu šį rudenį. Pasiūlymas jau e, darbo grupės lygmenių taryboje yra aptartas keletą kartų bet dabar taryba laukia, kada galės dal, išgirsti e, parlamento pasiūlymus ir mes e, labai laukiame parlamento pozicijos šiais svarbiais klausimais. Ačiū. From... Ačiū. Ponas Koeliu. Ačiū, ponė pirmininkė. Apie ką mes čia tiksliai kalbam? Mes, pavyzdžiui, sakome, kad jaunas žmogus gauna ilgalaikę vizą. Gali mokytis iš Belgijoje su ta viza. Tai yra vadinamoji D viza. Ir komisijos atstovas labai aiškiai pasakė, tokiu būdu tas žmogus bus uh, uždarytas Belgijoje. Jis negalės vykti į Niderlandus, į biblioteką, pavyzdžiui, nes joje yra reikalinga jo um, disertacijai informaciją. Lygiai taip pat jis negalės e, važiuoti turistauti į Barceloną, nes laisvo judėjimo teisės jis neturi. Kodėl? Todėl, kad valstybė narė nesugebėjo e, D vizos paversti e, leidimu gyventi. Komisijos atstovas labai aiškiai pasakė, kad kai kuriuose valstybėse narėse vizos yra pakeičiamos gyvenimo leidimais, kitose ne. Mm, Europos parlamentas negali priversti to padaryti, todėl būtų pageidautina, jeigu valstybės narės taip padarytų. Bet, kaip sakiau, mes e, priversti jų to daryti negalime. Taigi, tas e, laik, perinamasis laikotarpis, kuris baigsis kitais metais, kaip jau buvo pasakyta, e, turėtų būti apvainikuotas daliniu sprendimu. Buvo sakoma, kad gali egzistuoti 2D plus C vizos, kurios e, suteikia ribotą judėjimo laisvę. Per pastarasis tris minutės mes apie tai kalbėjom. Tai nėra e, sprendimo geriausias būdas, tai yra dalinis sprendimas. Ir tos D plus C vizos nuo kitų metų balandžio mėnesio pradings. Dėl to atsiras problemų. Arba mes turėsim imtis veiksmų, arba, kaip buvo pasakyta, dešimtis tūkstančių žmonių iš trečiųjų šalių, kurie teisėtai gyvena ES, turėdami ilgalaikės vizas, liks be jokios galimybės laisvai judėti po ES. Be to, iškyla dar kita problema valstybėms narėms. Tos vizos yra suteikiamos nepasitarus su SIS sistema daugeliu atveju. Vadinasi, Visos trečiųjų šalių piliečiams gali būti išduodamos. Gali būti neišduodamos tais atvejais, jeigu tie žmonės anksčiau nebuvo įleisti į Šengeno zoną. Komisijos pasiūlymas, mano nuomonė, yra racionalus. Ir čia mm, matome atitikimą su mūsų bendromis nuostatomis ir tikimės, kad iškilančios problemos tokiu būdu galės būti išspręstos. Aš suprantu, kad Švedija pirmininkaudama nori priimti sprendimą kuo greičiau, nes jeigu to nepadarysime, iškils problemų su tai žmonėm nuo kitų metų balandžio mėnesio. Turiu pasakyti, kad iš, pirmos, iš pirmo žvilgsnio komisijos pasiūlymas atrodo geras ir protingas, nematau jokio kito sprendimo, kuris leistų tokią problemą išspręsti, e, nepažeidžiant mūsų kompetencijos ribų. Kadangi tai yra skubos klausimas, aš paskatinčiau e, šešėlinius pranešėjus susirinkti posėdį, kuriame galėtume suformuoti bendrą poziciją, kaip tą problemą susijusios ilgalaikėmis vizomis galėtume išspręsti. E, žinoma, reikia stengtis nesukelti pavojus saugumui Šengeno erdvėje, bet e, jeigu nieko nekeisime, bus pažeidžiamas pagrindinės teisės Ir apie tai labai griežtai kalba nevyriausybinės organizacijos, kurių skundų gavome. No. Ačiū. Dabar parlamentarai, ponia Kiblinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė. Aš esu šešėlinė pranešėja nuo mūsų socialdemokratų frakcijos e, dėl e, ilgalaikės vizas turinčių asmenų judėjimo. Ir iš tiesų, įvertinus esamą praktiką, tikrai reikia pritarti komisijos siūlymui spręsti susidariusią problemą. Nes keliasdešimt tūkstančių žmonių, kurie yra teisėtai Šengeno erdvės valstybei, yra suvaržyti. Jie gali būti suvaržyti, kaip pranešėjas minėjo, dėl to, kad negali e, tinkamų sąlygų turėti mokymuisi. Pagaliau turistaut, pažint mūsų ES erdvę. Kita vertus yra ir kitos labai rimtos priežastys. Jie ne visada gali tranzitų parvažiuoti namo į savo kilmės šalį, netgi nelaimės atveju, nes net, neturi tokios galimybės. Tada viza yra išduota, tačiau valstybė narė visiškai nededa pastangų tam, kad išduoti leidimą gyventi. Ir štai tie žmonės atsiduria tikrai labai blogoje situacijoje. Iš vienos pusės valstybės narės kažkodėl, tai dėl tam tikrų priežasčių, neišduoda leidimų gyventi. Ir dar, kiek turiu informacijos, ne visos valstybės narės išduoda D plus C vizas. Taipogi. Vadinasi, mes parlamentas kartu su komisija turim ieškoti ir su pirmininkaujančia valstybe ieškoti sprendimo. Ir aš pritarčiau tam, kad iš tiesų galėtų būti ilgalaikė viza prilyginta leidimui nuolat gyventi ir laisvai judėti Šengeno erdvė. Tai yra dėl tų asmenų, kurie teisėtai yra mūsų Šengeno erdvė, iš trečių šalių piliečiai. Bet iškyla man porą klausimų. Ir vienas iš jų būtų toks, ką e, pasakė ir mano kolega pranešėjas, ar neatsitiks taip, kad dalis trečiųjų šalių piliečių pasinaudos tuo naujuoju mūsų sprendimu, gaus ilgalaikę vizą, kuri prilyginama pagal galimybės judėti erdvėjai e, leidimui gyventi, tačiau jų tikslas visai nebus tas atvažiuoti į vieną šalį ir ten, sakykime, mokytis ar dirbti. Jų tikslas gali būti pagrindinis - tiesiog laisvai judėti Schengeno erdvėje dėl visai kitų priežasčių. Nors komisija e, savo pateiktuose dokumentuose tvirtina, kad iš tikrųjų išduodant tą vizą bus lygiai tokios pataisyklės ir sąlygos, kaip ir dėl nulatinio gyvenimo, tačiau dar kartą reikėtų mums parlamente gauti patikinimą, kad tikrai saugumas valstybėm narėm dėl atvykstančių trečiųjų šalių piliečių bus garantuotas. Ir e, kita problema, kurią matau, ar šitas sprendimas dar labiau nepaskatins valstybių narių, kurios iki šiol neišdavinėjo leidimo gyventi, ir toliau jo neišduoti. O kam? Tiesiog jo ir toliau neišduos, naudodamasi tuo naujų sprendimu. Todėl, nežinau, norėčiau pasitarti ir pasiūlyti galbūt komisijai e, surinkti informaciją iš valstybių narių, ją apibendrinti, ją diskutuoti galim ir mūsų komitete, kokiosgi tos priežastys lemia, dėl ko stringa, stringa bevizas turinti, turinčių asmenų, e, asmenims leidimas išduoti nuolat gyventi. Kokios tos priežastys? Kodėl? Tai būtų mano tokie siūlymai. Ačiū labai. Thank you. Mrs. Wikstrom. Mrs. Wikstrom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Koelio išdėstė savo mintis apie tai ir aš labai didelės rinkdalimi sutinku su tuo, ką jis sakė. Aš taip pat sutinku su tuo, kad taryba pateikė pasiūlymą dėl šio dokumento, kuris yra e, optimaliai racionalus. Akivaizdu, kad reikia daryti viską, kas įmanoma, kad galėtume užtikrinti laisvą asmenų judėjimą e, visoje Šengeno zonoje. Aš esu jūri komiteto narė ir ten buvo sakoma, kad e, mes e, turime teikti konsultacijas dėl to, kaip toliau bus tas dokumentas įgyventas. Ir aš norėčiau pritarti pono Kalijo pasiūlymui ap, detaliau diskutuoti šį pasiūlymą ir manau, kad tą galėtume daryti kartu su jūri komitetu. Ačiū. Thank you. Ačiū, ponė Kinga Gont. Kell, és nagyon fontosnak tartom azt, amit Coelho úr elmondott. Komisijos pasiūlymas, manau, nusipelno mūsų paramos. Bet tai, ką pasakė ponas Koelio, iš tikrųjų yra labai svarbu. Reikia pažvelgti E, kokiems žmonėms yra taikomi šios taisyklės. Tai, pavyzdžiui, dažniausiai tai būna studentai arba darbuotojai. Perinamasis sprendimas yra neblogas dalykas, nes bent jau užtikrintų Šengeno erdvėje saugumą. Mums reiktų atidžiau pažvelgti į tas valstybės, kurios išduoda nuolatinius leidimus gyventi ir kur kuriuose valstybėse yra vadovaujamasi geriausia praktika tokių leidimų išdavimo. Jeigu tas skubos tvarka išduodami e, leidimai gyventi su tam tikrai rizika yra susiję, tai reikia peržiūrėti procedūrą. Ponas Busutė, ačiū pirmininkė. Aš suvokiu suvokiu, kaip svarbus yra šis pasiūlymas siekiant užtikrinti trečiųjų šalių piliečių laisvą judėjimą. Tačiau norėčiau įsiaiškinti keletą dalykų. Jeigu teisingai suprantu, tai šiandien e, daugiausia dėl nacionalinių tarnybų kalties yra neišduodamas leidimas gyventi. Ir taip pat, jeigu teisingai suprantu, D plus C vizus remiantis dabartinė tvarka suteikia e, nacionalinėms tarnyboms daugiau laiko administracinė tvarka išnagrinėti nuotinio leidimo gyventi išdavimo galimybę. Tačiau taip pat e, tarnybos turi ir daugiau laiko patikrinti, ar asmo, kuriam iš pradžių buvo išduota D tipo viza, e, laikėsi atitinkamų tai vizai galiojančių taisyklių ir dabar jam galima išduoti C vizą. Noriu paklausti, ar šis naujas pasiūlymas pakeis ir kokiu būdu nacionalinių tarnybų galimybės suteikti nuolatinį leidimą gyventi. Pirmininkas, ačiū ponia Kelė. Ačiū, mūsų požiūris yra šiek tiek kitoks. Pirmiausia, mes sutinkame su teiginiu, kad asmenys turintys ilgalaikės vizas turėtų turėti galimybę keliauti Šengeno erdvėje, laisvai judėti. Tačiau e, čia reikia nepamiršti <clears throat> taip pat ir kitą asmenų grupę, kurių asmeniniai duomenys bus tikrinami pagal SS sistemą ir atsižvelgiant į tikrinimo rezultatus jiems bus išduodamas leidimas nuolat gyventi arba ne. The groups who are scrutinized there and who face problems with their data protection. So... Taigi asmens duomenų apsaugos kontekste manau, kad ta nauja tvarka iš tikrųjų neturėtų e, prieštarauti dabar galiojančioms asmens duomenų apsaugos taisyklėms ir čia mes išvelgiame tam tikrą problemą komisijos pasiūlyme. Dabar komisijos atstovui žodis ponui Dekioster. Ačiū pirmininkė. Vienas aspektas ir esmet norėčiau papildomai jį pakomentuoti. Tai yra ta valstybių narių diskresija, tai yra valstybių narių, kiek jos gali savo nuor, nuožiūrą čia išduoti ar neišduoti mm, leidimus nuolat gyventi. Europos lygmenių jau yra suvienodintos e, teisės įvažiuoti ir e, nuolat būti kai kurioms kategorijoms asmenų, pavyzdžiui, studentams, yra prievalė valstybėms narėms išduoti leidimus nuolat gyventi. Tačiau, kalbant apie visus kitus atvejus, tai čia yra minima trumpas terminas, pagrystas terminas, tačiau nėra konkrečiai pasakyta, ką tai reiškia. Trys mėnesiai, šeši mėnesiai, vienas mėnesis. Taigi, valstybės narės privalo išduoti leidimus nuolat gyventi. Ir mūsų pasiūlyme yra labai aiškiai pasakyta, kad tos prievolės visiškai nėra mūsų sprendimo įtakojamos, kai eina kalba apie tas kategorijas, kur eina kal, kurioms yra ta prievalė numatyta. Tačiau yra kitos kategorijos, pavyzdžiui, darbuotojai ar panašiai. Čia e, europinio suvienodinimo nėra. Ir čia valstybės narės pasirime savo nacionalinę teisę ir nusprendžia išduoti ar neišduoti leidimus nuolat gyventi. Mes galime tikėtis, aišku, kad um, visoms užsieniečių uh, kategorijoms bus, taikomas, bus taikomi europinių lygmenių suvienodinti teisės aktai. Ir tuomet bus galima reikalauti vienodų terminų, vienodų sąlygų dėl leidimų nuolat gyventi išdavimo. Tačiau kol kas taip dar nėra. Merci encore. Ačiū vėl žodis pirmininkaujančiai Švedijai, ponė Lindblad. Dėkuoju pirmininkė. Iš pirmininkančios šalies pusės noriu padėkoti už vertingus pasisakymus. Taip pat galėčiau pasakyti, kad tos pradinės diskusijos, kurios vyko taryboje, E, parodė, kad e, dalis valstybių narių labai tvirtai remia komisijos pasiūlymą ir jos jaučia poreikį, kad e, šis klausimas turi būti išspręstas prieš gyvendant vizų naujus teisės aktus. Pirmininkaujantį valstybę be abejo skiria daug dėmesio ir saugumo aspektams ir esame daug galvoję apie tai, kaip E, galėtume įvertinti deramai kiekvienos valstybės nacionalinę perspektyvą e, dėl ilgalaikių vizų ir panašiai. Kai kurios valstybės narės e, labai tvirtai reikalauja, kad klausimas būtų išspręstas. Dėkoju visiems už komentarus ir už naudingus pasisakymus. Ačiū. Ponas Koelio. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti Europos komisijai už, už jų paaiškinimų aiškumą. Ir noriu pabrėžti, kad kai Europos parlamentas numatys diskutuoti, kad Europos parlamentas numato šios du paketus diskutuoti kaip vieną bendrą paketą. E, vienu atveju mes turime bendro sprendimo procedūrą, kitur ne, tačiau mintis yra tokia, tuos du klausimus svarstyti kartu. Um, čia parlamente. Dabar dėl to klausimo, kurį iškėlė ponas Simon Busutil. Iš dalies į jį puikiai atsakė Europos komisija. Aš tik noriu pabrėžti tai, ką jau pasakiau pirmai. Iš dalies yra tiesa ir tik iš dalies tiesa, kad e, D viza išsprendė problemą. Tačiau, kadangi dabar įsitikinti, nuo kitų metų balandžio įsigalios naujas kodeksas, jį turėsime tvirtinti Europos parlamente, tokio tipo vizų nebeliks. Jų nebebus. Taigi turime tą problemą spręsti ir spręsti priimdami tam tikras priemonės. Aš suprantu, kad dauguma kalbėtojų uh, sutarė dėl to, kad reikalinga šios e, problemos sprendimas. Aš manau, kad taip labai svarbu yra apsaugoti judėjimo laisvę, bet tuo pat metu taip pat pabrėžti ir saugumo aspektus, kad reikalinga saugumo lygį užtikrinti taip pat. Ir čia reikia SIS panaudoti, tikrai negalima išduoti ilgalaikės vizas SIS viz, e, sistemoje nepatikrinus ar šiam asmeniu leidžiama ar neleidžiama įvykti į ES. Man atrodo, čia tikrai ne, tai, ne kažkoks pavojus dėl asmens laisvių. Tai yra mūsų saugumo užtikrinimui reikalinga patikrinti, ar tam žmogui leidžiama kirsti mūsų sienas ar ne. Ir aš norėčiau dar su šešėliniais pranešėjais daugiau padirbėti šio klausimu, kad rastumėm e, gerus sprendimus kurie patobulintų Europos komisijos pasiūlymus. Jeigu galime numatyti, jog tarp šešėlinių pranešėjų bus reikiamas konsensusas ir konsensusas su taryba ir komisija, pirmininkė, aš galėsiu pritarti m, mm, tai minčiai, kad uh, būtų galima e, šį dokumentą tvirtinti pirmuoju svarstymu, kad paspartėtų procesas, kad sprendimas būtų priimtas pakankamai greitai, kad iš tikrųjų išspręstumėm, palengvintumėm gyvenimą dešimtiems tūkstančių žmonių. Nes tikrai jie susidurtų su milžiniškomis problemomis, jeigu mes nieko nesugebėtumėm padaryti iki kitų metų balandžio. Ačiū ponui Koelio, išklausėme pranešėją manau, galime visi pritarti dėl e, tolesnės procedūros ir dėl tvarkaraščio. Tvarkaraštis bus patvirtintas pasitarus su šešėliniais pranešėjais, ponas Koelgio tai padarys. Ir kiti Libė komiteto nariai bus atitinkamai informuoti apie jį. Jei galite tam pritarti, aš manau, kad tai būtų ir tiek. Jūs aišku žinote, kad 11 darbo atverkės punktas buvo atšauktas dėl to, kad Europos tarybos atstovai negalėjo dalyvauti tuose klausimuose. Taip, dėl darbo tvarkos, panas Alvaro? Ačiū pirmininkė. Nenorėjau nutraukti jūsų, bet kadangi šis punktas atšauktas, tai mes turime truputį daugiau laiko tuo met, jeigu leistumėt, gal penkiom minutėm norėčiau iškelti vieną klausimą. Taip, bet jūs tikriausiai žinote, kad dabar prieiname prie 12 punkto, tai yra kiti klausimai. Jeigu kažkas turi kokių kitų klausimų, tai e, mielai suteikčiau jum, aišku, mm, tą galimybę juos iškelti, nes turime pakankamai laiko, mes sutaupėme laiko dirbdami daug greičiau kitais klausimais. Uh, Tai prašom, jeigu turite kokių kitų klausimų, jūs dabar galite juos ir iškelti. Vis tik tai prašau jūsų, kaip galima trumpiau kalbėti. Um, Ačiū pirmininkė. Gerbdamas jūsų prašymą kalbėti trumpai, vis tik tai paprašyčiau kolegų kantrybės, nes manau, kad klausimas, kurį noriu pristatyti, yra pakankamai svarbus tiek komitetui visam, tiek ir pirmininkui. Aš noriu pakalbėti apie SWIFT duomenys, apie kuriuos jau daug esame kalbėję, remiantis dokumentais, kurie atrodo cirkuliuoja tarp valstybių e, narių. Man atrodo, kad e, kad tas keitimas į Swift'o duomenimis yra tik tai laiko švaistimas. Noriu paklausti, ar jūs žinojate, kad šią savaitę uh, vyks penktasis galutinis darybų raundas dėl SWIFT sustarimo ir yra ketinama pasirašyti susitarimą lapkričio 30